E, susitikimui, kuriame bus aptarta daug svarbių mūsų piliečiams klausimų. Turėsime aptarti klimato e, kaitos klausimus, kaip užtikrinti energetikos saugumą ir išspręsti migracijos klausimus. Europos e, Sąjunga turi būti geriausiai pasirengusi šiais klausimais Ir labai svarbu, kad Europ... E, Lisabono sutartis kaip galima greičiau įsigalėtų, e, e, įsigaliotų, kad naujoji komisija galėtų sklandžiai tęsti darbą toliau. Kitos savaitės pabaigoje valstybių vadovai įneš aiškumo į Lisabonos sutarties ratifikavimo E, procesą. Airijos, e, Airija pasakė taip. Ir kaip žinote, e, Lisabono sutartis negali įsigalioti, kol visos valstybės nepatvirtins, neratifikuos. 26 valstybės E, jau yra ratifikavusios šią sutartį, tai lieka tik Čekija. Ir kaip žinote, e, Senatas Čekijoje yra patvirtinęs šią sutartį, e, tai lieka tik prezidentui pasirašyti, tačiau prezidentas laukia konstitucinio teismo sprendimo. Kitą savaitę konstitucinis teismas E, surenks posėdį šiuo klausimu Čekijoje ir mes e, tikimės, kad netrukus po to greitai bus paskeltas jo sprendimas. Todėl diskusijos Europos vadovų e, taryboje suksis ir apie tai, kas vyks Čekijoje. Ir tai turės lemiamą reikšmę Lisabono sutarties įsigaliojimui. ir mes stengsimės padaryti, kaip pirmininkaujantį valstybę, kad Lisabono susitarimas įsigaliotų e, kaip galima sklandžiau. Tokiais klausimais, pavyzdžiui, kaip Europos užsienio e, reikalų tarnyba, personalo aprūpinimas ir finansavimas. Ir aptarsime pono e, Elmerio Broko E, pranešimą ir e, gilinsimės plačiau į šį klausimą e, po pietų dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Kitos savaitės susiekimas, kai Lisabonos sutartis įsigalios būsimasis E, vadovas iš Europos išorės veiksmų e, tarnybos, kad galėtų imtis savo pareigų. Diskusijos jau vyko e, parlamente ir tikimės, kad tai tęsis ir artimiausiomis savaitėmis. Didžiausias Europos vadovų susitikimo klausimas bus klimato kaita ir mes siekiame, kad būtų priimti lemiami sprendimai tame tarpe ir e, finansavimo sprendimai. Ekofino e, e, sprendimai vykę priimti praeitą posėdį, kuris vyko vakar, taip pat turės daug reikšmės Europos vadovų susitikimo sprendimams. Labai svarbu, kad sutartume, kad šis procesas būtų kaip galima sklandesnis. Mes puikiai suvokiame prieš mus e, e, stovinčius sunkumus. Todėl turime spręsti finansinius klausimus. Europos vadybo, va, vadovų tarybos susitikimas vyks labai laiku, turint galvoje G20 ministrų susitikimą ir kitus svarbius tarptautinius susitikimus laukiančius mūsų artimiausioje ateityje. E, Europos ekologijos ministrai susitinka siekdami suvieninti Europos poziciją. Europos ekologijos aplinkos ministrų ministrų e, tarybos e, tikslas suformuluoti bendrą ES poziciją e, dėl emisijų mažinimo tikslų. Taip pat turime nuspręsti, kiek mažinsime emisijas laivininkystės, srityje ir aviacijoje. Taip pat turėtume e, formuluoti ES strategiją dėl miškų nikimo. Europos taryba taip pat įvertins Europos priežiūros priemonės e, finansų rinkų srityje. Kaip žinote, yra priimtas sprendimas įrengti, įkurti e, bankininkystės priežiūros instituciją, e, draudimo priežiūros instituciją e, ir kitas rizikos ribojimo institucijas bei įkurti bendrą makro lygio rizikos ribojimo sistemą. Ir tikslas yra iki metų pabaigos pasiekti bendro susitarimo paketo šioje srityje. Yra pasiektas e, platus sutarimas dėl šio makro lygio rizikos ribojimo e, paketo. Švedijoje, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, vakar finansų ministrų tarybos posėdyje pažymėjo, kad labai svarbus bendradarbiavimas Europos parlamente ir labai svarbu, kad ir toliau parodytume, kad esame pasirengę bendrai imtis atsakomybės, e, kad atkurtume vartotojų pasitikėjimą finansinė sistema. Dėl užimtumo. E, esu tikra, kad Europos vadovų taryba šį klausimą taip pat e, palies. Jau stebime ankstyvus atsigavimo ženklus tačiau e, užimtumo rinkoje problemų yra ir dar reikės imtis įvairių priemonių. Turėtume galvoti, kaip kovoti su krize ir nepamiršti tuo pačiu savo ilgalaikių e, tikslų, kad sukurtume tvarius viešuosius finansus, užtikrindami e, augimą ir piliečių gerovę. Aš taip pat norėčiau priminti e, vadinamąją e, exit arba išėjimo strategiją. Todėl labai svarbu, kad ekspansyvi finansų politika ir toliau būtų tes, tesiama. Reikia kurti strategijas remiantis tais principais, kuriuos numatė finansų ministrai neoficialiajame Geteborgų susitikime. Birželio mėnesį vyko susitikimas ir Europos vadovų taryba įvertins pažangą įvykusią e, šiais metais. Europos vadovų taryba taip pat priims ES strategiją dėl Baltijos jūros regiono Diskusijos e, e, praeitos sesijos metu rugsėjo mėnesį buvo e, labai vaisingos ir bendrųjų klausimų tarybos susitikime kitą savaitę šis klausimas taip pat bus sprendžiamas. Mes turime stengtis atremti tuos iššūkius ir skatinti ekonominę bei teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje tokiu būdu stiprinti Europos integraciją. Uh. 2011 e, metų e, Vengrijos e, pirmininkavimo metu šis procesas bus užbaigtas. Tikimės, kad Europos E, vadovų taryba sugebės įtraukti visus e, suinteresuotus subjektus, kad pasiektume e, svarbiausių tikslų siekiant užkirsti kelią klimato kaitai. Taryba taip pat įvertins jau įgyvendintas priemonės, pavyzdžiui, E, Europos prieglopščio agentūros veiklą ir e, bandomąjį projektą Maltoje. Turime imtis papildomų priemonių, e, kad užkirstume kelią problemoms viduržėmio jūros regione. Ir tikėmės, kad Europos vadovų taryba sustiprins e, Frontex e, veiklą ir Frontex operacijas jūroje. Galiausiai e, taip pat bus diskusija dėl išorės santykių. Birželėje išorės santykių taryba kalbėjo apie padėtį Afganistane ir Pakistane. Gimniš neoficialiame susitikime rugsėjo mėnesį apie tai taip pat buvo kalbama. Kita savaitė vyks užsienio ministrų susitikimas, e, kuris greičiausiai numatys e, Afganistano ir e, Pakistane priemonių stiprinimą. Ir labai svarbu, kad tai būtų įgyvendinta. Kad pasuktume įvykius Afganistane ir Pakistane tinkama e, linkme reikės daugiau e, pastangų. Mes taip pat turime e, stengtis įkurti demokratinės institucijas ir skatinti demokratinės visuomenės kūrimas. Žinoma, yra labai daug įvairių aspektų. E, šios šalis yra skirtingos, tačiau yra ir daug bendrų dalykų tarp šių valstybių. Taigi, e, gerbiamas pirmininkė, e, dėkuoju uždėmesi, būsiu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju, ponė ministrė. Dėkoju už tai, kad pristatėte tarybos programą. Dabar žodis komisijos pirmininkui, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš esmės sutinku su tuo, ką nurodė ponė Malstrom dėl tarybos planų ir norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Tai Pirmiausia, Lisabonos sutartis ir instituciniai klausimai iš vienos pusės, o iš kitos pusės klimato kaita, kova su ją bei Kopenhagos konferencija. Taigi, kadangi Tikimės, kad vadovo taryba galės priimti galutinį sprendimą dėl ir tokiu būdu Lisabono sutartis galės įsigalioti. Jau daugelį metų E, ratifikavimo procesas buvo sudėtingas, teko patirti daug smūgių, nusivylimą, tačiau vis dėlto e, vadovaudamėsi demokratiniais principais, siekdami veiksmingos Europos, mes toliau vykdėme šį projektą ir tikimės, kad pavyks įveikti galutinę kliūtį ir sutartys įsigalios ypač atsižvelginti tai, jog Airijos žmonės labai palaikė šią sutartį. Taigi po e, ratifikavimo Lenkijoje dabar jau galime teikti, kad visas valstybės narės demokratiškai patvirtino Lisabonos sutartį. Taigi Tai reikia palaukti, kad Čekijos Respublikoje tai būtų užbaigtas ratifikavimo procesas. Aišku, yra konstitucinio teismo procedūros, jas reikia atsižvelgti Čekijoje ir tokiu būdu reikia atsižvelgti į demokratinę valią, jog sutartis turi būti įgyvendita būtent tokią demokratinę valią aiškiai išreiškia Čekijos parlamentas. Taigi tikiuosi, kad nebeliks jokių dirbtinių kliūčių, nebus dirbtinio vilkinimo, dėl kurio e, užsivilkintų sutarties ratifikavimas. Jau anksčiau e, pabrėžiau parlamento svarbą mažinant vilkinimą komisiją, tačiau E, vis dėlto šie laikai yra ypač sudėtingi Europai ir todėl reikia laikytis tvarkaraščio, kurio, kurį palaikė ir parlamentas, taigi kad būtų renkama nauja komisijos kolegija ir pirmininkas ir tokiu būdu tinkamai veiktų visos institucijos, kas yra reikalinga tam, kad sutartis įsigalioti. Aišku, jeigu mes norime vinkos Europos Sąjungos. Taigi, e, dar kartą Pabrėšiu, kad taryba, vadovo taryba turi prisimti savo įsipareigojimus, turi suvokti, kad viską reikia daryti greitai, nes Kitaip, nesigaliojusio sutarčiai institucijos negalės tinkamai dirbti. Kita vertus, mes turime pereiti prie sutarties įgyvendinimo etapą ir jam ruoštis. Žinau, kad atitinkamai dirbai vyksta parlamento komitetuose ir man labai malonu patikinti, kad Lisabonos sutarties privalumus pamatysime tikrai greitai. E, jau prieš keletą metų parlamentas pradėjo dirbti šioje srityje ir nešė didelį indėlį, pavyzdžiui, vystydamas ir dėliodamas mintis susijus, pavyzdžiui, su Europos pilietybės klausimu. Pavyzdžiui, taip pat yra renkti e, pranešimai apie e, išorės veiksmų tarnybą ir ši tarnyba ir kitos naujos mintis atsispindinčios Lisabonoje dar sustiprins mūsų bendryje. Na, aš buvau kiek susirūpinęs, kad ESRV būtų tarsi kažkokia virš Europinė institucija, bet ši institucija, ši tarnyba bus integruota į kitas institucijas, jį tampriai bendradarbiaus su visomis institucijomis, visų pirma su komisija, komisija arba taryba renks sprendimus dėl užsienio veiksmų. Iš esmės esu įsitikinęs, jog šio tarnybos sėkmė priklausys nuo bendro indėlio, tai nebus pavienių institucijų sprendimai. Jeigu mes sugebėsime tampriai bendradarbiauti su parlamentu, su komisijos tarnybomis pasikliaunant jų uh, E, ekspertizę, pasikliaunant tarybos turimais ryšiais, tai nebejoju, kad Europai gaus daugiau svorio pasaulyje. Ir tokiu būdu išorės veiksmų tarnyba bus stipri tarnyba, svari priemonė e, mūsų jungtinėje Europoje vykdant projektus pasaulyje. Na ir taip pat reikėtų uh, E, neprarasti mūsų postumę sprendžiant ekonominę krizę bei jos poveikį užimtumui. Reikėtų prisiminti G20 susitikimo rezultatus ir svarbu kad e, kiek įmanoma greičiau būtų įgyvendinami Europos komisijos pasiūlymai dėl finansinės priežiūros. Taip pat turime toliau nepamesti iš akių energetinio saugumo klausimų. Na ir vadovų taryboje tikriausiai klimato, klimato kaita ir Kopenhaga bus vienas iš esminių klausimų svarbus tiek Europai, tiek tarptautiniai bendruomeniai. Iki Kopenhagos konferencijos liko tik tais 50 dienų. Pažanga yra lėta. Ir vėlgi ES tek pris, teks prisimti lyderiavimą ir išlaikyti postumį. Yra e, tikslai, kurie įkvepia ir dabar reikės imtis veiksmų. E, Visi žinome, tam, kad e, jeigu visame pasaulyje būtų žengiami žingsniai, reikia mums užsimoti plačiau. Ir čia be kita ko reikia finansavimo, kaip kad ir siūlė praeitą mėnesį komisija. Tikslai iki 20 metų. Jeigu jų norime pasiekti, tai kasmet besivystančiam šalims reikės skirti papildomai po milijardą eurų. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti į kylančios ekonomikos šalis, jų indėlį. Ir manome, kad didžiąją dalį tų kaštų galima būtų padengti iš prekybos emisijomis aukcijonų. Ir aišku, ES čia teks mokėti savo dalį. Ir Kopenhagoje bus kalbama ne vien tik apie klimato kaitą, nors aišku pagrindinis tikslas Bet klimatas, aišku, yra susijęs ir su vystimusi. Ir tai yra tikrai labai svarbus medvo, kurio neturėtume pamiršti. Aš manau, kad tai bus vienas iš didžiausių įsipareigojimų, ypač tais laikais, kai, kai yra e, sudėtingi ekonominiai laikai. Ir vėlgi, manau, kad ES turi ieškoti kūrybingų sprendimų, kurie parodys, jog ES yra vieninga ir gali bendrai spręsti klimato kaitos klausimus. Na ir pagrindinis Kopenhagos tikslas yra sumažinti emisijas ir šis sprendimas bus įgyvendinimas. Taip pat e, turime įtikinti ir visus kitus žengti šį žingsnį. Ir manau, e, tokiu būdu Europa ir galėtų tapti tą aktyvę Europą, kuri yra įtvirtinta Lisabono sutartyje. Na ir reikia parodyti, kad e, tokie žingsniai tikrai turės tiesioginio po, teigiamo poveikio piliečiams. Na ir galiausiai paskutinis dalykas. Lisabono sutartis yra pirmoji išplėstos ES sutartis. Na ir dabar rytų ir vidurio Europos šalis pirmas įnešė savo indėlį ir mums reikalingos institucijos išplėstai Europai, o Lisabono sutartis ir yra 21 e, amžiaus Europos sutartis. Ir nebejoju, kad mūs, mes turėsime stiprias institucijas, kurios galės priimti tinkamus sprendimus 27 valstybių narių Europai ir netgi didesniai. Ir tikiuosi, kad e, šio mėnesio pabaigoje vadovų taryba pademonstruos stiprią valią siekti rezultatų Kopenhagos konferencijoje. Dėkoju, pirmininkė. Dabar pradėsime frakcijų atstovų pasisakymus. Pirmasis kalbės Josefas Dol, EPP vardu. ponė ministrė, ponė komisijos pirmininkė. Europos liaudės partija tikisi, kad šis susitikimas galų gale įneš aiškumo į Europos institucinę sąrangą, bus aiški komisijos sudėtis, stabili, e, stabilus pirmininkavimas tarybai ir panašiai. Taryba turi imtis reikalingų priemonių, kad pagyvintų, atgaivintų Europos konjunktūrą. Europa dabar turi e, gana neblogų sąlygų pradėti nauj, naujus žingsnius ir mūsų krizė tol bus nebaigta, kol mes nesilaikysime socialinės sanglaudos ir solidarumo. Lenkijos pasira, sutarties pasirašymas, ratifikavimas dabar jau mus atvedė į tokią situacija, kai visos šalis, išskyrus vieną, yra ratifikavusios sutartį, taigi mums trūksta nedaug, kadangi Čekijos konstitucinis teismas dar turi priimti savo sprendimą dėl Čekijos įstatymų ir Lisabono sutarties suderinamumo, tai mes turime gerbti tokį, tokius veiksmus ir palaukti, kol šis sprendimas bus priimas, priimtas. Bet aš vis tiek apgailėstauju savo frakcijos vardu, kad Čekijos prezidentas rado pretekstą nukelti sutarties pasirašymą, nors, visi, nors jo paties parlamentas jai jau pritarė. Tai tikrai yra tik tai pretekstas. Mes negalime pasiduoti pagundai atverti Pandoros skrinę dar kartą. Mūsų frakcija iš vadovų tarybos tikisi aiškaus pasisakymo, aiškaus įvertinimo, kad toks gumos tempimas yra nepriimti, nepriimtinas. Kadangi sutartis jau patvirtinta parlamento, ji turi įsigalioti ir turi pradėti būti mūsų tolesnio gyvenimo pagrindu. Kol šis sutartis neįsigalios, Europa neturės tinkamų instrumentų, kad galėtų aktyviai, demokratiškai veikti ir negalės uh, teisingai spręsti savo ir greitai spręsti savo socialinių, ekologinių, ekonominių ir kitų problemų. Taigi parlamentas taip pat turi įgauti galių išklausyti būsimus komisarus dar prieš metų pabaigą. Ir frakcija taip pat tikisi iš vadovų tarybos, kad bus aiškiai nustatytos gairės mūsų ekonomikai politikai, kad bus padarytos išvados iš G20 sustikimo Pittsburgė. Ir kiek dabar matome iš spaudos pranešimų, kol kas viskas vyksta taip, tarsi nieko nebūtų atsitikę, niekas nebūtų, jokių sprendimų nebūtų priimta. Europos įmonėms turi būti sudarytos sąlygos investuoti į tyrimus ir egzistuoti toliau. Be to, mūsų sistema turi būti teisinga. Klimatos rytyje iš vadovų sustikimo tikimės naujos strategijos. Ir tikimės, kad mūsų partnerių menki įsipareigojimai turės būti pakeisti mes, ir kad mes rasime spaudimo priemonių, didesnio ar mažesnio spaudimo priemonių, uh, kuris galėtų priversti mūsų partnerius pakeisti savo nuomonę. Mes privalome imtis kokiu nors priemonių, kad galų galę sustabdytume klimato šiltėjimą. Turime tik 15 dienų, tačiau tos 15 dienų iki Kopenhagos galėtų pakakti, jeigu rasime bendrą įtikinamą strategiją. Atsiprašau, 50 dienų. Taigi, komisijos pirmininkė, norėčiau iš jūsų sužinoti, kaip jūs tikitės pasinaudoti tomis 50 dienų Spalio pabaigos susitikimas bus esminis ir parodys, ar Europa pajėgi suvokti ir suvaldyti visas jai iškilusias institucinės ir ekonominės problemas. Mes apeliuojame į jūsų ir į valstybių narių atsakomybės jausmą. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. O dabar Socialistų ir demokratų progresyvaus alijanso vardu kalbės ponas Hanis Svoboda. Pirmininkė, tarybos pirmininkė, komisijos pirmininkė. Prieš pradėdamas kalbėti apie institucinius klausimus, norėčiau pasakyti trumpą pastabą apie Kopenhagą. Jūs teisus, komisijos pirmininkės, sakydamas, kad tai bus esminiai sprendimai, kuriuos mes turėsime priimti ir jie susiję su Kopenhagos sustikimu. Mums reikia įsipareigojimų, o ne bendrų pareiškimų. Nesvarbu, kad amerikiečiai dar nepabaigė savo atitinkamų įstatymų leidybą. Kopenhagos proceso pabaigoje mes turime nustatyti visiems privalomus tikslus. Tai yra būtina. Antras dalykas - ekonominė situacija. Uh, dabar vėl iš, suteikta daugybė išmokų Amerikoje ir kitose pasaulio šalise. Tai tiesiog skandalas. Tai nėra didžiausia problema. Tačiau tai skandalinga, kadangi menedžeriai taip atrodo ir nesuprato, kokia atsakomybė jiems tenka. Jie toliau išsimoka savo didžiulės premijas, o nieko nedaro. Be to, pirmininkė, mums reikia daugiau kalbėti apie užimtumo politiką. Uh, Čia kalba ne tik apie tai, kad reikia ir toliau taikyti ekonomikos atgaivinimo priemonės, bet reikia ieškoti ir naujų priemonių, naujų stimulų, kurie skatintų užimtumą. Komisijos pirmininkas vakar šiuo klausimu pasisakė teigiamai ir atrodo, kad šiokį tokį konsensusą užimtumo politikos srityje artimiausiais metais mes pasieksime. Dabar norėčiau pasakyti šį beitą apie Lisabono susitarimą. Vaclavo Klauso parašo mums vis dar trūksta. Tikiuosi, kad teisma, Konstitucinis teismas Čekijoje priims atitinkamą teigiamą sprendimą, tačiau man atrodo yra nepriimtina dabar remtis Benešo dekretais ir dar kartą kalbėti apie tą patį, apie ką jau yra kalbėta ir laukti to parašo. Kolegos, prisiminkime, kai Čekija norėjo įstoti į sąjungą, Pone pirmininkė, jūs tada, e, tarybos pirmininkė, jūsgi buvot tuomet viena iš mūsų. Mes tada diskutavom apie Benešo dekretų reikšmę ir ar, apie tai, ar jie nėra kliūtis stoti Čekijai į ES. Tuo metu, kai jie galiojo, jie turėjo poveikį. Ir tada mes sakėme, kad tai yra istoriniai dekretai ir jie dabar nėra kliūtis įstoti Čekijai į ES. Tačiau dabar vėl tie dekretai yra iškeliami iš istorinės užmaršties ir bandoma jais remiantis sukliudyti Lisabono sutarties įsigaliojimą. Tai yra neteisinga, tą reikia aiškiai pasakyti. Lisabono sutartis turi du tikslus. Jis, ji pasieks daug, atneš Europai daugiau demokratijos, daugiau parlamentinės demokratijos. Žinau, jūs to nenorite. Jūs nenorite daugiau demokratijos. Kitas aspektas yra ES efektyvumas. Pirmininkė, jums tenka labai svarbus uždavinys artimiausiamis savaitėmis pasirūpinti tuo, kad ir instituciniai, ir personalo klausimai nekliudytų sėkmingam Lisabono starties veikimui. Pirmininkė, jūs sakėte, kad mums reikia tokio tarybos vadovo, kuris bendradarbiautų su komisija, su parlamentu ir kuris laikytų bendrijos bendrą sprendimų prieimimo metodą pačiu svarbiausiu. Mums nereikia tik tokio pirmininko, kuris atstovauja Europai pasaulyje ir kalba apie tuos dalykus, kurių, kurie apskritai neegzistuoja. Be to mums reikia ir išorės veiksmų tarnybos, ne tik todėl, dėl tų priežasčių, kurias jūs, pirmininkė, paminėjote, kadangi mums reikia bendros politikos, kadangi reikia institucinio bendradarbiavimo, bet mums jas reikia ir dėl to, kad mes privalome turėti parlamentinę kontrolę. Lisabonos sutartis kaip tik ir at, turėtų atnešti daugiau parlamentinės kontrolės, bet remiantis jie mes negalime sukurti tokios institucijos, kuri kaip tik nepasiduos didesniai parlamentiniai kontroliai. Žinau, kad ir čia mums reikės ieškoti kompromisų. Bet kal, kartu su kolega Broku mes sustinkame su komisijos pirmininku šiuo klausimu. Mes manome, kad reikia aiškios struktūros institucijos, bet mums esminis dalykas yra parlamentinė išorės veiksmų tarnybos ir užsienio politikos parlamentinė kontrolė. Mes ir užsienio reikalų komitete kovojome dėl to ir jūs, tarybos pirmininkė, tikiuosi, dar atsimenate tas diskusijas ir galėsite sukurti tokią tarnybą, kuri pasiduotų parlamentiniai kontroliai ir leistų mums efektyviau vykdyti savo užsienio politiką. Ačiū. Pavoda, Dėkuoju, ponė. Pirmininkė, dėkuoju, ponė Svoboda. Turiu porą klausimų pagal žalios, e, tra, žydros kortelės principą. Jeigu sutinkate, ponas Balstrom, 30 sekundžių dėkoju už šią galimybę pasisakyti, ponė Svoboda. Jūs minėjote, jog e, Čekija buvo paraginta uh, nekreipti dėmesį į Beneš uh, dekretus, bet ar žinote, kokių pasiekmių turėjo Bešik uh, dekretai? Tos pasiekmes tebegalioja ir todėl turiu dėja pasakyti, kad dėl Čekija dėl sudėtų vokiečių ir dėl vengrų turėtų dar ką nors nuveikti. Pone Svobo, dar galėtumėte pakomentuoti. Taip, aš gilinausi į šį klausimą, nes tiesą sakant, Austrija gyvena daug sudėtų vokiečių ir reikia atsižvelgti į būkštavimus, į jų bėdas, bet negalime uh, E, žvelgti atgal, mes turime žiūrėti į priekį, o Beneš dekretai nėra ateitis. Ateitis yra tai, jog remiantis pagrindinė teisų kartė visi ES piliečiai turėtų bendras teisės. Štai tokia yra mano Europos ateities vizija. Dėkuoju, kolega. Dėkuoju. Toliau e, liberalų demokratų alijansų vardu ponas Verhofstadtas. E- Ačiū, panas pirmininkė. Traukinys jau taip toli nuvažiavo ir taip greitai, tai aš manau, kad jo nebebus galima nei atsukti jo atgal, e, nei sustabdyti. Ir tai vienintelis e, kartas, kai aš turbūt sutikčiau kad šio traukinio tikrai negalima sustabdyti ar pasukti atgal. Ir e, atrodo, kad prezidentas e, Klausas e, sutinka su tuo faktu, kad niekas negali e, uždelsti Lisabono sutarties daugiau. Ir kad galėtų ir jisai dabar pasirašyti. Manau, kad požiūrio tas pasikeitimas gali būti e, tik paaiškinamas e, jo pasiryžimu. Ir mes turime tęsti tai artimiausiomis dienomis, ne, sana, ne savaitėmis. Ir geriausias būdas mano e, nuomonė, e, užtikrinti, kad klausas pasirašytų e, sutartį, tai, tai, kad, jį, tai, tai ką jis ir sako, traukinys taip greitai nuvažiavo. Jau mes ir turime toliau su juo važiuoti, nebegalime jo stabdyti. Taigi, visiškai būtina, kad taryba paspartintų naujosios komisijos skirimo procesą ir aukščiausiojo atstovo taip pat. Ir jis yra tikrai teisus, kad kiekvieną dieną tas traukinys važiuoja vis greičiau ir nėra jokių kitų galimybių tik pasirašyti. Jeigu mes eisime toliau, jis turės pasirašyti. Ir antrasis e, antroji pastaba dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Manau, kad e, taryba e, pasieks susitarimą šiuo klausimu. Tačiau kiekvienas susitarimas e, turėtų vengti dubliavimo. Ir aš baiminuosi, kad mes sukursime dvi paralelės struktūras. Vieną komisijos lygmenių ir toje struktūroje bus apie 6 tūkstančius 000 E, darbuotojų, skaitant ir vietinius darbuotojus. Ir dar e, šią tarnybą e, dirbančią aukščiausiam atstovui su keliais tūkstančiais darbuotojų. Ir manau būtina, kad turėtume vienintelę struktūrą, kuri užsiimtų išoriais klausimais. Mes negalime kalbėti apie išorės veiksmų tarnybą iš vienos pusės ir komisijos e, atitinkamas struktūras iš kitos pusės. Todėl turi būti sustarimas, kuriame labai aiškiai būtų pasakyta, kad struktūros neturėtų būti dubliuojamos. E, kiek tai e, galima būtų pasakyti apie išorės veiksmų tarnybą ir komisijos delegacijas. Ačiū labai. Dziękuję panu przewodniczącemu w imieniu Grupy Zielonych i Wolnego Przemierza Europejskiego. Dėkuoju, ponė Ferhofstatai, dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Rebeka Harms. Ačiū pirmininkė, gerbiama tarybos ir komisininkė. Aš Čekijos klausimą pirmiausia norėčiau pasisakyti. Tai yra tiesiog politinis įžeidimas, kaip ponas Klausas, tai kaip ponas Klausas elgesi pralaimėjusiojo vaidmenyje. Prašyčiau jūsų šiam blogam pralaimėjusiajam, kuris netgi Čekijos įstatymų negerbė, nes negerbė to sprendimo, kuris buvo priimtas Lisabono sutarties atžvilgiu jau Čekijoje. Taigi šiam vyrui jūs neturėtumėte pataikauti, kai jis reikalauja Čekijai specialaus kelio dėl žmogaus teisų hartijos. Manau, kad tai jau būtų per daug. Nes šis daug rūpeščių mums keliantis čekas negali pernelyg daug iš mūsų reikalauti. Manau, kad piliečiai, kurie, čekijos piliečiai, kurie tiek daug padarė Europos vienybės labui, jie užsitarnavo daug daugiau, negu klausas jiems gali duoti. Dabar apie klimatą. Pone Baroso, jūs dar jūs jau seniai iš manęs nesate gavęs tiek pritarimo, kiek šiandien. Aš tikrai sužavėta, kad jūs dar kartą pabrėžėte, koks svarbus yra jums klimato klausimas ir kad Europa turi įsipareigoti, aiškiai įsipareigoti, numatyti tam tikrą sumą, kiek jis skirs Europos e, pasauliniam aplinkos apsaugos fondui. Vakar man buvo gėda, kai perskaičiau, kad Vokietijos valst, finansų ministerijos valstybės sekretorius Luksemburgė dėrybas Kopenhagoje palygino su pokeriu. Pokerį žaidžiant niekas nepasako, kiek mes, kiek kas ketina ko duoti. Tačiau Kopenhagoje, nors mes irgi dar neįvardinom tikslų, mes nežaisim pokerio. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių Europai ir visam pasauliui ir kaip sakė ne vienas svarbus Europos politikas, tai yra vienas iš svarbiausių apskritai pasauliniai bendryjai dabar kylančių klausimų ir manau, kad reikia į tai žiūrėti rimtai. Nuo 2020 metų fonde bus 100 milijardų eurų tam, kad būtų galima padėti besivystančioms valstybėms narėms taikyti klimato apsaugos priemonės ir padėti joms įgyvendinti tikslus. Vokietija tokiam reikalui 2020 metais skirto apie 3 milijardus eurų. Lyginant su to, kiek pinigų mes duodame konjunktūros skatinimui, finansų sektoriaus gelbėjimui ir panašiai, šios sumos yra jokingai mažos ir man dėl to yra gėda. Ir gėda dėl to, kad mes jau dabar esam susitaikę su pralaimėjimu Kopenhagoje ir kalbam tik apie kažkokį niekingą pokerį Tai, kas buvo vakar pasakyta Luksemburgė, parodė, kad Europa ne tik nėra klimato apsaugos politikos lokomotyvas, bet gali tapti netgi jo stabdžiu. Taigi dabar turime labai atidžiai stebėti tai, kas vyks artimiausiamis savaitėmis Briuselėje ir paskui Kopenhagoje. Taigi raginu dar kartą pirmininkė Baroso finansavimo sistema turi būti skaidri ir aiškiai parengta. Ir jau nuo balį mes laikų mes apie tai kalbame. Pone Malmström, manau, kad švedai čia elgesi teisingai, būkite nuoseklus, gerbkite aplinko, parlamento aplinkosaugos komiteto sprendimą. Mes kalbam apie 30 procentų tikslą iki 2020 metų, kalbu apie CO2 išmetalų sumažinimą Jeigu mes to nepasieksime, tai e, nestabilizuosime temperatūros augimo iki dviejų laipsnių niekada. Aš, kai, man kai kada kyla problemų dėl Švedijos pirmininkavimo, nes manau, kad Švedija turėtų priversti Vattenfall įmonę, energetikos įmonę, e, nenaudoti visose Europos šalyse be jokių apribojimų anglies elektrinių, šildy, elektrinių e, kūrenimui. Tai yra valstybinė įmonė ir man atrodo, kad Švedijos vyriausybė, remdama šią savo įmonę, prieštarauja savo klimato politikai, kurią ji deklaruoja ir kurią ji neš į Kopenhagą. Tai liečia ir Vokietiją. Nes Vokietija apskundė Vattenfall įmonę teisme už tai, kad ji naudoja anglį savo elektrinėse. Taigi raginu Švedijos vyriausybę padaryti tvarką šioje srityje prieš važiuojant į Kopenhagą. Dėkoju, prašau kolegos, laikykitės pasisaikymą laiko, nors jeigu suprantu, kad jums svarbu išsakyti viską, dar vienas noras pasisakyti pagal mėlyną kortelę, nors negaliu suteikti visiems žodžių, nes e, tikrai dėlsinasi laikas. Kągi. Kol kas nesuteiksiu žodžių pagal tą žydrę kortelę ir dabar ponas Kirkenkop, e, Europos vingižių Europos konservatoriai ir reformistai. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Švedijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, kuris tiekia pažangos svarbėje srityje, kaip pavyzdžiui klimato kaita ir finansų um, krizę, taigi Švedijos vyriausybė nusika, nusipelno mūsų padėkos. Tačiau kaip daugelio pirmininkavimo atveju, e, e, jums tenka kovoti su vėres instituciniais sunkumais, šiuo atveju su Lisabono sutartimi. Ir Europos piliečiams nėra svarbiausia instituciniai klausimai. Mums, aišku, svarbiausia ne Lisabono sutartis, o Lisabonos tvarkaraštis. Tvarkaraštė nėra uh, tvarkaraštyje yra tikslai, tai yra, kad Europa taptų dinamiškiausia žinių ekonomika pasaulyje, tam, kad būtų sukurta geresnės ir daugiau darbo vietų, didesnė e, socialinė sanglauda iki 2010 metų. Ir tai būtų davę rimtos apčiopiamos naudos daugeliui milijonų žmonių. Ir kai buvo teisingai pastebėta, Lisabono strategija žlugo. Kodėl mes negalime pasiekti rezultatų, kurie būtų apčiupimi, suvokiami mūsų piliečiams? Ir kodėl tai, kas išsakoma deklaracijose, neįgyvendinama, o dabar Lisabonos tvarkaraštis taip pat nėra gyvendintas. Tai, tai turi kelti susirūpinimą. O iniciatyvos, ekonominės iniciatyvos valstybėse narėse turėtų būti tokios, kad jie suprastų paprasti žmonės. Ir e, kai kalbame apie darbo vietų kūrimą, tai neturėtų būti ministrų kėdžių kūrimas arba kažkokių aukštųjų, ypatingų galiotinių užsienio politikos klausimams kūrimas. Tos darbo vietos turėtų būti kūriamos smulkiose ir vidinėse įmonės, nes ekonominė krizė e, išmušė pagrindą pakojų milijonams šeimų. Taip pat turime spręsti klimato kaitos klausimas. Aišku, čia nuomonės klausimas, tačiau reikia spręsti didžiausią grėsmę didžiausiam. Reikia spręsti, kaip pašalinti didžiausią grėsmę mūsų pasauliu ir reikia konkrečių apčiopiamų sprendimų. Ir Taigi mes imdamėsi spręsti institucinius klausimus, mes pjauname šaką, kurios sėdime. Taigi išgelbėkime planetą ateities kartoms. Ir galbūt nepasiduokime tų entuzijazmui, kurie rūpinasi vien tik instituciniais klausimams. Ir nežiūrint viso to, pirmininkė, tikiuosi, kad per likusį laiką Švedija, kaip pirmininkaujantis šalis ir per vadovų tarybą, sugebės atkreipti visų Europos lyderių dėmesį į tuos klausimus, kurie kelia didžiausią susirūpinimą žmonėms. Ir būtent savo pirmininkamo pradžioje jūs susitelkite į šios klausimus, tai yra Europos ekonomiko, taip pat ir klimato kaita. Taigi linkiu jums sėkmės per likusi pirmininkamo laiką ir dėkoju už jūsų darbą. E, dėkoju. Pone Kirgop, O dabar GUNGL frakcijos vardu ponas Lota Biski. Pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, jau ketvirtį metų kalbam apie personalo klausimus ir apie galimą Lisabono sutarties įsigaliojimą. Mano frakcija atmetė šį, šią sutartį Mes norime pirmiausia socialinės Europos, ne rinkos ekonomikos Europos. Mes norime nusiginklavimo, o ne didesnio Europos mm, karinio potencialo ir mes norime daugiau demokratijos. Galiausiai atsižvel, atsigręžkime į konkrečius klausimus. Dabar daug žmonių prarado darbus, tie darbai negelbstimi, bet bankai gelbstimi. Komisijos pirmininkas tuo pačiu reikalauja naujų konjunktūrų programų iki 2011 metų. Taip pat reikalauja, kad kuo greičiau būtų sumažinti valstybių narių biudžeto deficitė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mažės pensijos, bus mažiau socialinių garantijų, mažės atlyginimai ir didės PVM. Tai reiškia, kad tarifinių sutarčių bus vis mažiau ir mažiau. Pavyzdį matome Vokietijos ekonomikoje. Pastatų valytojai dabar kaip tik streikuoja dėl šios priežasties. Tai yra visos tos, visos tos problemos kyla Europos žmonėms ir būtent jomis turėtų labiausiai rūpintis taryba. Tuo tarpu ji galvoja apie kažkokias tai papildomas e, Lisabonos sutarties nuostatas, kurios turėtų priversti Čekijos prezidentą pasirašyti Lisabonos sutartį. Tai nėra praktinis sprendimas. Galvo, bet jeigu norite tai, kažkokios tai išeities, tai gal pagalvokite geriau apie kokią nors socialinių reikalų išlygą soc, Lisabonos sutartyje iš pradžių čia buvo pateikta neblogų pasiūlymų dėl socialinės pažangos Europoje. Buvo kalbama apie naują konjunktūros programą Europoje, apie didesnę, apie naujų darbo vietų kūrimą, apie ekologinį tvarų augimą. Europos užimtumo paktas taip pat reikalavo vienodų atlyginimų, daugiau darbo vietų, geresnės, geresnių darbo sąlygų, reikalavo ir didesnio solidarumo tarp valstybių narių. Taip pat turėjo būti garantuotas socialinių ir pensijų sistemų tvarumas. Tačiau nei valstybių narių, nei komisijos politikoje aš nematau jokios strategijos, kuri padėtų šios tikslus įgyvendinti. Žinoma, taryba dabar turi svarstyti apie naują komisijos sudėtį, apie pasikeitimus po Lisabonos sutarties. Tačiau šių problemų pamiršti mes negalim, jos kaip tik turi būti priekyje. Taigi mano frakcija pritars komisijos sudėčiai tik tuomet, jeigu iš šios klausimus bus atsižvelgta. Ačiū. Dėkojame. Jums už pasisakymą. O dabar ponas Nigel Farage. Ačiū, ponas Baroso, sakėte, kad visos valstybės narės demokratiškai ratifikavo. E, aš galiu pasakyti, kad Britanijos žmonės to nepadarė ir aš e, atsisakysiu pripažinti tai e, Prezidentas klausas, kaip jis pasikel, pasielgs kitą savaitę. Ir kągi jis daro? Jis atsistoja ir gina čekų nacionalinį interesą. Jis bijo, e, kad vokiečiai pareikalaus savo dalies nekilnojame turte Čekijoje, pavyzdžiui. Ir nepasirašykite, ponas Klausai, jeigu jums neduos to, ko jūs prašysite. Jeigu 25 valstybės ratifikavo, jūs nebūtinai turite pasirašyti. Ir Britan... Didžioje Britanijoje turėtų būti referendumas šiuo klausimu. E, ar mes E, turėsime naują Europos imperatorių po vadovų tarybos. Ar tai bus Tonis Bleras? Aš, aš norėčiau Tony Blero. Prašau, išrinkite jį. Tai yra žmogus, kuris pažadėjo referendumą ir jo nedavė mūsų žmonėms. Tai yra premiją už nacionalinę išdavystę. Taigi prašau, skirkite poną Tony Blairą, kuris apgavo e, Didžiosios Britanijos žmonės. Tai yra žmonės, kurie išduoda savo nacionalinę demokratiją e, Europos vardu. Taigi labai paprašysiu jūsų, paskirkite poną Tony Blairą. Pani Dajany Dots, nezrzeszeni. Ačiū pirmininkai, dabar ponė Diana Dots. E, labai e, nuvilia, tačiau tai nėra netikėta. Ir žinau, kad galbūt būsiu nelabai populiari e, šioje salėje, tačiau esu įsitikinusi, kad Junktinėje karalystėje turėtų būti referendumas dėl Lisabono sutarties ir konservatoriai ir leiboristai nenori nusileisti tam. Norėčiau atkreipti dėmesį ypatingai į finansinę krizę, kuri toliau krečia Europą. E, Anglijos banko valdytojas pastebėjo, kad jungtinės karalystės paskolos bankams sudarė apie trilijoną svarų. Ir anksčiau niekada dar nebuvo tiek daug pinigų e, skirta ir tiek mažai reformų įgyvendinta. E, banko e, reguliavimas buvo nepakankamas ir tai buvo moralinė dilema šioje bankininkistės krizėje nors bankininkystės institucijos žinojo, kad jos e, yra per didelės, kad galėtų žlugti. Ir visada turės kiti jiems padėti, nesvarbu, kokio, kokio masto krizė būtų. Turi būti valia išspręsti šią dilemą krizės akivaizdoje. Ir aš norėčiau žinoti, kad ta valia bus įgyvendinta. Pirmininkas nutraukė ir atsiprašo. Prašyčiau laikytis laiko reglamento. Dabar žodį suteiksiu e, poniai Malmstrom tarybos vardu. Ačiū. Žinoma, e, leiskite man pakomentuoti dabar. E, ponas Verhofštatas pasakė, kad to traukinio negalima sustabdyti. Tikrai sutinku ir manau, kad šis traukinys greitai atvyks į savo galutinę stotį. E, Čekijos, e, Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė palaiko glaudžius ryšius su e, Čekija ir mes tikimės, kad tais klausimas bus labai greitai išspręstas ir tikimės, kad procesas pasistumės, turėsime komisarus, turėsime paskirtus pareigūnus. Ir tai įvyks kaip galima greičiau. E, vadovų taryboje bus priimti svarbiausi sprendimai e, ir bus pasirenkta e, Europ... Lisabono susitarties įsigaliojimui kaip galima greičiau. Dėkoju frakcijoms palaikančioms tarybos pasiryžimą kovoti už ambicingus tikslus Kopenhagos konferencijoje. E, žinoma, tai yra susiję su finansavimo e, klausimu, kadangi mes turime išsiųsti pasauliui signalą, kad mes esame ryštingai nusiteikę spręsti e, klimato problemas. Rusijos, jungtinių valstijų ir Kinijos pozicijos čia yra labai svarbios ir e, Barcelonoje vyks po dešimties e, dienų e, susitikimas, taip pat finansų ministrų susitikimas ir aš manau, tai bus labai geros progos pakalbėti su tomis didžiosiomis valstybėmis ir pasieksime Kopenhagos tikslų. Manau, kad ES e, jau gali pasidžiaugti gerais rezultatais kovojant su ekonomikos krize. Jau yra teigiamų signalų, e, bet svarbiausia, kad mes sugebėtume įkūrti kurti e, tuos e, makro e, lygio institucijas, priežiūros institucijas, kaip galima greičiau, kad būtume pasirengę kovoti su naujosiomis krizėmis ateityje. Tačiau svarbiausia, kad sprendimai būtų priimami demokratiškai ir efektyviai, o tam tikslui Lisabono sutartis yra labai svarbus instrumentas. Kitu atveju mes niekada nepasieksime rezultatų rezultatų e, konkrečiais klausimais. Nes žmonės e, visame pasaulyje ir Europos e, Sąjungoje taip pat laukia rezultatų, laukia sprendimų. Todėl labai svarbu padidinti pasitikėjimą Europinėmis institucijomis. Ačiū, ponas pirmininkė. Ačiū, poniai ministrai. Žonsi, Žon Manuel Barozo. Komisijos pirmininkas, prašau. Pone pirmininkė, manau, kad e, LP pirmininkas ir ponė Hams iškėlė labai svarbius klausimus. Tai yra, kaip galime pasiekti sėkmės Kopenhagos konferencijos metu, turint galvoje, kad yra kitų partnerių, kurie neties tiek daug pastangų, aišku, yra didelių sunkumų ir nepakanka ryšto. Kai kurios išsivystusios šalis nelabai nori prisimti įsipareigojimų dėl emisijų mažinimų, bet ir kai kurios didžiosios augančios ekonomikos šalis bei besivystančios šalis taip pat nenori nešti savo indėlio, nenori prisimti savo įsipareigojimų ir, aišku, Finansavimas, aišku, išlieka problema. Taigi, ko galime imti šią situaciją? Mano manimu, būtų neteisinga, jeigu ES sumažintų savo užmojį, nes tai tarsi paskatintų ir kitus nieko daugiau nebedaryti. Mes toliau turime laikytis aukštų nusibrieštų tikslų, tačiau čia norėčiau sureaguoti Jozefo Daulio pasisakymą. Turime padaryti finansinį pasiūlymą, kuris būtų siejamas su tam tikrais reikalavimais. Turime remti tuos, kurie iš tikrųjų stengsis mažinti emisijas. Tai yra svarbiausia. Taigi finansavimas turėtų būti siejamas su reikalavimais. Tačiau mes neturėtume atsisakyti savo ambicingų tikslų. Ir iki Kopenhagos dar yra laiko, yra teigiamų ženklų. JAV pradėjo dalyvauti dėrybose. Tai yra geriau negu situacija prieš keletą metų jau JAV dalyvauna e, dėrybose. Australija ir Japonija padarė politinius pareiškimus, tai dar nėra privalomi įsipareigojimai, tačiau yra padaryti politiniai pareiškimai, o Meksika, Brazilija, Pietų Koreja parengė nacionalinius, pareiškė ketinančios parengti nacionalinius uh, ambicingus planus, nors jos dar nėra pasirengusios pasirašyti tarptautinius pasaulinius susitarimus. Taigi turime tęsti pastangas ir tikimės, kad vadovų tarybos mėnesio pabaiga rezultatai nepaskatins skeptikų, neįkvėps skeptikų. Esame mes ketiname išsisukti. Mes negalime išsisukti, mes gyvename vienoje planetoje ir todėl turime imtis įsipareigojimų ir siekti tikslų. Na ir pabaigai norėčiau informuoti apie vieną surprizą. E, Junktinės karalystės parlamentas. Tai yra vienas iš didžiausių indėlių įnešus į pasaulio e, civilizaciją, tai galiu pasakyti, kad e, Junktinės karalystės parlamentas dalyvavo darysybose dėl sutarties, ją ratifikavo ir tiek žemie, tiek ir aukštieji rūmai patvirtino sutartį. Jos karališka didenybė karalienė patvirtino e, šią sutartį. Taigi Junktinė karalystė ratifikavo Lisabonos sutartį ir tikiuosi, kad Junktinės karalystės parlamentarai gerbs demokratinę Junktinės karalystės sistemą. Dėkoju, ponė komisijos pirmininkė. Na ir teskime diskusiją, ponas Karas Mintis. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, tikiuosi, kad šioje salėje nėra ne vieno neapykantos kupino žmogaus. Mes kaltinami, kaltinami neapykantą. Tačiau neapykanta prieštarauja mūsų dvasiai. Egoizmas, nacionalizmas, protekcionizmas tai yra didžiausi bendrijos projekto ES priešai. Antras dalykas, šioje salėje tikiuosi nėra nei vieno, kuris abejoja parlamentinės demokratijos prasme ir kuris bando supriešinti ją su piliečiais ir abejoja mūsų kaip piliečių atstovų vaidmeniu. Visi jaučiame, kad šitas brusdėjimas prieš vadovų susitikimą reiškia, kad ir vyksta svarbus dalykai. Laukiam konstitucinio teismo sprendimo, tikimės, kad taryba bus teisinga ir nepasiduos vieno žmogaus provokacijoms bei priims laiku reikalingus ir finansinius, ir personalinius, ir institucinius sprendimus. Apeliuoju taip pat ir į vyriausybių sąžinę, renkantis komisarus ir nominuojant juos neieškoti bendro mažiausio vardiklio, bet galvoti apie geriausią bendryjei kandidatūrą. Apeliuoju ir į politinius savo kolegas nepradėti galvoti apie politinius interesus, kai spręsime komisarų kandidatūrų klausimus, bet galvoti apie Europos bendrus tikslus. Taip pat reikalauju ir iš komisijos pirmininko kelti labai aukštus reikalavimus būsimiems komisarams. Kitas dalykas - finansų rinkų kontrolė sveikinu, kad ta kontrolė, ta priežiūra jau yra kuriama, bet tuo makro srityje, sukurdami kontrolę, mes dar nieko nepasieksime, reikia ir mikrokontrolės. Ir komisijos pasiūlymas yra tik minimalus, minimalus tas mažiausias vardiklis, kuriuo dabar remiamės. Mes turime eiti toliau, turime sukurti kažką panašaus finansų rinkoje kaip Europos centrinį banką. Ačiū, ačiū pirmininkai. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir labai atsiprašo. Apgailestauju kolega, kad turiu jūs nutraukti. Ponas Lainin. Reik... Klausia reikalavimas įtraukti papildomą nuostatą dėl žmogų, žmonių, žmonių te, žmogaus teisų hartijos yra nereikalinga. Jeigu tai yra tikrai papil, tik tai kliūtis įsigalioti Lisabono sutarčiai, tai taryba turi imtis atitinkamų veiksmų, kad galų gale galėtumėm ratifikuoti sutartį, kurios laukiam jau devynis metus. Europos taryb, vadovų susitikimas turi pasiruošti svarbiems veiksmams, bet neturi daryti iš ankstinių išvadų. Kalbu apie išorės veiksmų tarnybą ir apie aukštąjį įgaliotinį nu, nenorėčiau, kad tai pavirstų dar vieną biurokratinę instituciją. Nereikia įsipareigoti jau dabar iš anksto, kad ši tarnyba negali būti pozicionuota pati savo, bet turi būtinai įsikomponuoti į visą sistemą, kaip tai minėjo e, Baroso. Ši sutartis leis mums pasiremti bendrų pagrindų ir energetikos, ir, aplink, ir aplinkosaugos politikoje negalime palikti atvirų klausimų iki Kopenhagos. Mūsų aplinkosaugos komitetas pasakė aiškiai, ką jis mano apie finansavimą ir tikiuosi, kad vadovų tarybai ar būsima artimiausią savaitę taip pat pavyks susitarti. Reikia tiksliai, aiškiai pasidalinti išlaidas, pasidalinti naštą ir manau, Vokietija čia galės irgi uh, prie to prisidėti ir nusileisti, kad galėtumėm sukurti veiksmingą sistemą. Ačiū. Ačiū ponė Lainin, dabar ponė Marija Desarnės. Euh, Norėčiau kelti tris klausimas. Pirmiausia, klimato kaita. Visi suprantame, kad ES čia tenka ypatinga atsakomybei. Kopenhagoje ir kitas, likas pasaulis turi nešti savo indėlį. Turime nusibriežti ambicingus tikslus, o taip pat turime pamiršti, kad esame skoloje besivystančių šalių atžvilgių. Taigi visi turi įnešti finansinį nišą pagal savo galimybės. Ir būtinas solidarumas. Kitas dalykas yra migracija. Aišku, turime gerinti Frontex bendradarbiavimą, bet turime taip pat padėti pietinėms viduržėme jūros e, šalims ir čia reikia atitinkamo susitarimo bei tinkamos migracijos politikos. Tai yra vienintelis būdas spręsti migracijos klausimams, jeigu norime elgtis atsakingai. Trečias dalykas - užsienio politika. E, vadovo taryboje bus kalbama apie užsienio <clears throat> veiksmų politiką ir tarnybą, manau, kad čia pasieksime pažangos, tačiau svarbiausia, kad konfliktų pasaulyje akivaizdoje kalbėtume vienu balsu, čia ypač galvoju apie Afganistaną. Na ir dabar Europos kareivių Afganistane beveik tiek pat daug kaip ir JAV. Taigi europiečiams tenka ypatinga atsakomybė, todėl Europa turėtų pasiūlyti strategiją, kuri nebūtų vien tik tais karinio pobūdžio, nes jeigu kiti to nepadarys, tai kasgi padarys. Dėkuoju ponas Geraldas Hefneris. Dvi minutės. Ponės ir ponai. Na, atrodo, artėme link finišo linijos Lisabonos sutarties rytyje ir dabar turime žvelgti į ateitį, turime pasiekti, kad Europoje būtų skiriama daugiau dėmesio socialiniams klausimams, ekologijai, kad ji būtų demokratiškesnė. Ir čia dar daug ką reikia nuveikti. Aš norėčiau įsivaizduoti Europą, kurie piliečiai nebūtų vien tik tai žiūrovai, objektas, kad jie būtų ir Europos bendrijos subjektas. Norėčiau piliečių Europos ir čia dar reikia daug ką nuveikti. Na, kaip jau minėjom, Lisabono sutartis yra artėja link finišo linijos. Ir čia reikėtų elgti sportiškai. Taigi visiškai nesu tinku su tuo, kad artėjant link finišo linijos tenka konstatuoti, jog visiškai pažeidžiama europinė dvasia ir yra vienintelis prezidentas Europoje, kuris bando visą Europą ir savo šalį ir žmonės patimti įkaitę. Jis nenori patvirtinti pagrindinių teisų hartijos ir dabar atrodo jam bus daromi papildomi pažadai. Mano manimo tai yra nesportiška, neteisinga tai būtų tarsi grįžimas į viduramžius, kai e, vadovai elgesi savivališkai. Mes negyvename viduramžiais, mes gyvename demokratijos laikais, teisinės valstybės e, laikais. Ir, kito, ir Čekijos Respublika, jos parlamentas sutiko su šia sutartimi be papildomų reikalavimų pagrindėsių hartijai, nes tai yra pagrindinė esminė sutarties dalis ir neleiskime prezidentui Klausui išplėšti sutarties širdies. Europoje yra teisinė bendryje, yra demokratija, o ne kažkoks turgus, kur visi gali darytis kaip nori. Taigi turime apsaugoti nuo tokių veiksmų pagrindėsi hartiją, neturėtume leisti, kad dėl jos būtų sapėjojama, kad dėl jos būtų deramasi kaip turguje ir turime parodyti, kad demokratija yra labai svarbus dalykas. E, pan Olžych Vlasak. Ačiū. Dabar kolega Vlasak. Pusantros minutės. Pone, ponios ir ponai, norėčiau atsakyti į tai, kas e, ką tik buvo pasakyta. Aišku, kad instituciniai klausimai bus labai svarbus e, kitos vadovų tarybos e, kitos vadovų tarybos susitikimo metu. Europos Sąjungoje turėtume uh, gerbti e, suverenius valstybių narių apsisprendimo mechanizmus. Man e, makro regioninės strategijos taip pat labai svarbus klausimas ir būtų gerai, kad būtų aptarta vadovų taryboje vidinės strategijos Europoje dėl makro regionų yra labai svarbus dalykas. Ir aš e, būčiau e, labai laimingas, jeigu šis klausimas e, sulauktų daramo dėmesio. Žvelgiant į ES žemėlapį galime pastebėti, kad didžiausios didžiausi ekonominiai, socialiniai skirtumai e, dar tebėra ties senąją sieną tarp rytų ir vakarų. Ir 20 metų po Berlyno sienos žlugimo mes dar kalbame apie naujas ir senas valstybės narės. Pirmininkas nutraukė, ačiū. E, dabar žodis e, ponas Tusas. Ačiū. Komisijos ir tarybos pareiškimai dėl būsimos vadovų tarybos yra aiškus ženklas. Tai yra ženklas, kad šita politika nukreipta prieš mūsų piliečius, prieš darbininkus, prieš mūsų liaudį. Ir dešinieji, ir kairieji Europoje nori stiprinti monopolizmo dvasę, nori uh, kad mūsų piliečiai neštų visą kapitalizmo krizės naštą. ES jau skyrė monopoliams milijardų milijardus ir tikriausiai dar ketina skirti da, jiems daugiau pinigų. Šitaip mes sulaikysime kapitalizmo sistemos žlugimą, pasieksime Lisabonos susitarimą bet kils grėsmė net 8 valandų darbo dienai. Taigi kils grėsmė svarbiausiems mūsų iško socialiniams laimėjimams, tarifinėms sutartims, sveikatai, švietimui ir kitoms sritims. Visa tai bus aukojama kapitalizmo struktūrų ir monopolijų labui. Milijonai praeitais metais jau buvo pasiekti paskirti toms monopolijoms ir tai sunaikina visą, ką pasiekia mūsų paprasti žmonės. Taigi, taigi daugybė žmonių netenka savo darbo vietos. Tai jeigu ne diskusija, Negalėsime diskutuoti, jeigu pasisakote 20-30 sekundžių ilgiau. Tikrai, mano padėtis sudėtinga. Norėčiau leisti jums užbaigti pasisakymą, bet laikykite kalbėjimo laiko, nes kitaip negalėsime tęsti diskusijų toliau. William Dartmonto grafas. Vienu minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Valstybėms narėms didelė E, problema, kaip anksčiau minėjo ponas Biski, yra krizė užimtumo rinkoje. Ir Prancūzijoje 24 procentais, Italijoje 25, 39 procentais, Ispanijoje krito užimtumas. Ir vis dėlto galime būti tikri, kad vadovo taryboje e, bus išsakytas didžiulis triumfas, nežiūrint didelio, neuž, didelio be darbo ir toks triumfas yra labai netinkamas, nes triumfuos jie dėl to, kad jie manys dabar, kad jau baigėsi kliūtis Lisabono sutarčiai, kuri leis sukurti uh, Europos supervalstybę, kas bus padaryta manipulacijos dėka. Taigi, tikrai gaila, tikrai graudu, kad Lisabonos sutartį yra trūksta demokratinių elementų. Ir jeigu dabar nesuskambės pavojaus vardai, tai teks mums gražyti rankas. Dėkoju. Dėkoju, kad laikytės kalbėjimo laiko. Ponas Šedigėdi, pusantros mintis. Sonia. Pirmininkė. Kolegės, kolegos. diskusija dėl Lisabonos susitarimo yra beprasmiška, nes mes diskutuojam dėl pačių tokių esminių vertybių. Norėčiau pateikti pavyzdį tų vengrų, kurie gyvena ne Vengrijoje. Jie visiškai neturi jokių teisių. Ar žinote, kad 2 milijonai vengrų neturi teisės į žemę? Ir ši problema nesvarstoma Europos Sąjungoje autonomija turi būti jiems garantuota. Rumunijoje yra dešimtis tūkstančių vengrų, kurie negali nei melsti savo kalbą, nei jos išmokti. Yra valstybių, kuri, kuris yra jaunesnės negu aš, tai pavyzdžiui Slovakija. Jos kalbos įstatymas yra gėda visai Europai. Be to yra tokių žemažiūrių politikų, kurie naudoja žeminančius Benešo dekretus kaip diskusijų pagrindą, kokioj Europoje mes gyvename, apie kokias teisės čia galime kalbėti. Apgailestauju, kad Europa pasislėpė po demokratijos kaukėmis ir užsiaugino diktatūras. Mes norim Europos be Benešo dekretų, be Lisabonos, be rasizmo ir kad joje nei vienas vengras nebūtų persekiojamas dėl savo kilmės. Noriu paklausti ir ponos Svobotos, jeigu Benešo dekretai nebūtų įsigalioję, ar būtų mokamos kompensacijos. Ponas Marinėsko, dvi minutės. Ačiū pirmininkai. Nepriklausomai nuo temos, čia visuomet kalbama apie tą patį. Ir aš nesuprantu, kodėl. Pirmininkė, mes Euro... vadovų tarybos metu turime ieškoti sprendimo, kaip priversti Čekiją ratifikuoti Lisaboną. Šis sprendimas turi būti teisingas visoms valstybėms narėms. Negalime užmerkti akių krizės akivaizdoje, ekonominės krizės, finansų krizės akivaizdoje ypatingos finansinės priemonės, kurių dabar ėmėmės, sukėlė ir didžiulę viešųjų finansų destabilizaciją. Valstybės narės aiškiai perlenkė lasdą, didindamos biudžeto deficitą ir daugybė valstybių narių dar pateks į tokią nepalankę situaciją. Įsiskolinimas didėja, ir mes peržengėme tas ribas, kurios yra nustatytos stabilumo pakte, nes reikia didinti išlaidas. Tačiau reikia sukurti sąlygas, kaip atsigausime, kaip išlipsime iš tos finansinės duobės, ką reikia daryti, kur galima sumažinti finansavimus. Kiekviena valstybė narė gyvena kitomis sąlygomis ir į tą, tą taip pat reikia atsižvelgti. Turime matyti ir tai, kad ne visur galima sumažinti valstybės paramą, ne visose srityse. Mums reikia surastis gerą išėjimo, tą taip vadinamą exit strategiją. Reikia sukurti ir, sukurti ir paleisti tokias strateginės reformas, kurios padėtų išvengti tokių krizių ateityje. Stabilizuoti vidaus rinką turime apsispręsti, kiek valstybės pagalbos dar bus teikiama ateityje. Ačiū. Pone Liza Jekonsari. Puhemies, kiitos puheenvuoro. Ponas pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte žodį. Aš pritarčiau ponui Marinesku, kai jis sako, kad reikia greit, reikės greitai surasti sprendimų, e, e, kaip e, kovoti su užimtumo ir ekonomikos krize. Tai yra didžiausia krize Europos istorijoje. Tačiau žmonėms reikės suteikti galimybę grįžti į darbą. Norėčiau padėkoti komisijai ir Europos centriniam bankui, kurie reagavo taip greitai kad e, priverstų pas, jungtinės valstijas pasiekti Europos pa, pavyzdžių. Atrodo, kad krizė jau baigėsi, tačiau ji nesibaigė, ji dar mūsų laukia. Kadangi virš mūsų kabo giliotina dviem ašmenimis, tai yra užimtumas. Mes turime perrestruktūrizuoti automobilių pramonę ir kitas pramonės rytis. E, ir šios ekonomikos krizės esmė yra tinkami sprendimai, kuriuos turėtų priimti politikai. Komisija labai daug nuveikė e, spręsdama institucinės architektūros pra, e, e, klausimus ir parlamentas tam pritarė, tačiau mes turime e, suvaldyti finansinės rinkas. E, dėkoju. Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Frau. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, gerbiami kolegos, mes tikriausiai E, turėtume ne dvi dienas, o dvi savaitės kalbėti apie pasirinkimą vadovų taryboje, nes vadovų taryboje bus kalbame apie svarbiausius klausimus Europoje, tai yra ekonominė krizė, klimato kaita, ekonominis perspektyvas, o taip pat ir Afganistanas. Temos nėra naujos, tačiau nauja yra tai, jog šį sįki e, pavyksta viską aptarti, e, turint perspektyvą, jog gavus naują sutartį Europą galės turėti pagrindą darbui. Tai yra gera perspektyva ir todėl uh, turime dabar greitai imtis veiksmų uh, e, užsienio politikos srityje, rengiantis Kopenhagos konferencijai, galvojant apie būsimas Europos valdymo struktūros ir čia reikia daugiau aiškumo ir reikia dabar daugiau sėkmės pavyzdžių, kas įtikintų piliečius. Taigi linkime jums ryšto, atkaklumo ir sėkmės. Dėkoju. Pone Konkeras Vys, vieną minutį. Dėkoju. Labas rytas. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad šiandien negaliu pasisakyti katalonų kalba, nors yra 7 milijonai Europos piliečių, kuriems yra gimtoji kalba, nežiūrinčio fakto, katalonų kalba nėra oficiali kalba. Aš pasisakau italų kalbą ir ir Suomijoje buvo patvirtinta plačio juostis ryšys visiems piliečiams, tai yra universali paslauga, valstybinė paslauga ir aš manau, kad tai didina uh, socialinę sanglaudą ir tai leis įveikti skaitmeninį atotrukį ir tokiu būdu bus galima kurti žiniomis besirimenčią ekonomiką, kaip tai buvo numatyta Lisabonos tvarkaraštyje. Per kitą vadovų tarybą bus patvirtintos priemonės, kurias leis Europai tapti lyderę ir šioje srityje. Martinas Kalinan, dvi minutės. Indeed, Ačiū, panas pirmininkė. Daug svarbių klausimų bus aptarta vadovų taryboje, tačiau mano nuomonė svarbiausias dalykas yra Lisabono sutarties ateitis. Daugelis pasisakiusių šioje diskusijoje e, e, pasakė, kad Europos e, Lisabonos sutartis e, padidins demokratiją ir atskaitomumą, institucijų atskaitomumą. Ir čia yra tam tikra kolizija e, tarp valstybių vadovų ir jų piliečių. Ir aš norėčiau pakomentuoti pono Baroso komentarus. Kodėl žmonės taip pyksta? 2005 metais buvo e, centriniai rinkimai Junktinėje karalystėje e, ir buvo kalbama apie referendumą dėl Europos konstitucijos. Dvi partijos e, būtent E, dėl e, remdamėsi tais pažaidais e, pakliuvo į bedruomenių rūmus, tačiau jie nesilaikė savo pažadų. Ir jeigu jie būtų laikėsi savo pažadų, tai pono Baroso pastabos būtų buvę teisėtos. Atskaitomybė politikoje mes apie tai visą laiką kalbame, tačiau nesuteikti žmonėms teisės e, surenkti referendumo, nėra atskaitomybė ir nėra demokratija. Airijoje du kart balsavo, o, o mums neleidžiame vieną kartą balsuoti dėl šio dokumento. Todėl negalime kalbėti apie atskaitomumą, kai, kai neleidžiate elektoratui išreikšti savo nuomonės dėl šio dokumento. Ezio. Mario Borgezio, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat priminti e, keletą komentarų e, išsakytų čia. Kai Lisabono sutartis galimai įsigalios, e, lemiamas dalykas labai svarbus yra tai, kad jungtinės, e, atsiprašau, Vokietijos konstitucinis e, teismas e, pareiškė du aspektus, kad yra nepakankamas atstovavimas Europos parlamente iš didžiausių valstybių. Ir lygiai tas pats pasakytina apie visas kitas Europos institucijas. O taip pat nepakankamai atsižvelgta į nacionalinius parlamentus, kalbant Ir tai tikrai stebina šie aspektai Lisabonos sutartyje. E, regioninių parlamentų e, vaidmuo. E, čia iš viso į juos neatsižvelgiama ir taip paneigiamas subsidiarumo principas, jis tiesiog yra paminamas. Vokietijos konstitucinis teismas pasisakė šiuo klausimu ir jie turėjo į, įžiepti karštas diskusijas čia parlamente, nes yra pavojus, kad čia Lisabonos sutarties pagrindų bus įkurta federalinė e, valstybė tai bus nacijos be valstybių. Dešimtys įvairiausių tautų, kurios neturės savo valstybių. Mes norime tautų Europos. Dėkuoju ponui Bargetį, dabar žodis ponui Obermairiui vieną minutę. Pirmininkė, ap, aš noriu pasisakyti apie ilegalią imigraciją. Pra, pastaraisiais metais tokia imigracija labai išaugo. Komisija pateikė duomenis, kad, buvo, kad užregistruotų nelegalių imigrantų kiekis išaugo 36 procentais. 2008 metais taip pat buvo paskelbti panašus duomenys ir dar kiek mes atveju, kiek atveju yra, kurių mes nežinome. Dėl to ypač kenčia Austrija dėl savo tokios geografinės padėties. Visai neseniai buvo e, sulaikyta 60 kurdų, kurių e, atžvilgių pradėta prieglopšio prašymo procedūra. Toks nelegalių imigrantų kiekis Europai yra nepriimtinas ilgalaikėje perspektyvoje ir tai tik tai didina mūsų piliečių skepticizmą ES atžvilgių. Taigi aš prašau tarybos atitinkamai atsižvelgti į šią temą šio mėnesio 30 dienos susitikime. Ačiū ponė Overma ir dabar kalbės Elmar Brok dvi minutės. Pirmininkė ponia komisijos vicepirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės. Aš manau, kad Lizabono sutartis turi kuo greičiau įsigalioti. Dešimt metų diskutavom dėl institucinės sąrangos ir galiausiai mums reikia to instrumento, kad dabar ekonominės krizės sąlygomis galėtumėm padėti mūsų piliečiams, galėtume kovoti su nedarbu. Taigi reikia užbaigti šį procesą kaip įmanoma greičiau. Aš prašau pono Klauso atverti vartus šiam procesui, kad ši e, sutartis būtų ratifikuota, kaip tai padarė visos kitos šalis ir Konstitucinis teismas jau du kartus leido tą padaryti, tačiau vis ieškoma naujų kliučių. Juk žinom, kad žemės klausimai yra ir buvo ir bus nacionaliniais klausimais, tai niekaip nesusijęs su Europos teise ir niekada uh, Europos teisė nebus šio, šiais klausimais viršesnė už nacionalinę teisę, tam yra pakankamai saugiklių ir galite būti ramus. Tikiuosi, kad taryba į tai ir atsižvelgs. Dar viena pastaba. Ši sutartis turi laikytis ir atspindėti tris principus - skaidrumas, efektyvumas, demokratija. Ir šią perspektyvę turime žvelgti ir į užsienio veiksmų tarnybos darbą, išorės veiksmų tarnybos darbą. Jos darbas negali būti, ji negali veikti Europos parlamento sąskaita ir bendrijos sąskaita. Mes sakome, kad ji taptų komisijos dalimi. Ir prašau, pirmininkė, atsisakykite kai kurių savo vyriausybės ambicijų ir nesiekite jau dabar nuspręsti, kaip veiks ta tarnyba. Galbūt palaukime, kai turėsime aukštąjį įgaliotinį, kai bus patvirtinta jo kandidatūra ir tada padiskutuokime dar kartą apie šios išorės veiksmų tarnybos sąrangą. Ačiū, ponė Brok. Dabar kažkas nori įsiterpti su klausimu. Ar sutinkate, ponė Brok, kad jums būtų užduotas klausimas? Taip. Taigi 30 sekundžių, prašom užduoti. Pone Brokai, jūs kalbėjote, kad buvo diskutuojama dėl Lisbonos sutarties 10 metų. Ar jūs nepagalvojate, kad per 10 metų diskusijų jūs ir jūsų kolegos tiesiog nesugebėjote įtikinti pakankamai žmonių? Ir būtent todėl jūs ir jūsų kolegos turite pripažinti, kad taip manipuliavote jo ir siekite tokiu būdu uh, pasiekti, kad sutartis įsigaliotų. Kolega Brok, jūs turite 30 sekundžių atsakyti. Kolega visi instituciniai pasikeitimai nuo Nicos iki Lisabonos visuomet buvo remiami daugumos mūsų piliečių ir daugumos valstybių. Tik tai kai kurios valstybės dėl vidinių politinių priežasčių kartais apsispręsdavo kitaip. 27 valstybės jau apsisprendė parlamentiniu keliu ir tai yra visiškai demokratinis kelias. Parlamentas nėra antrosios klasės demokratija. Kai kurios valstybės surengė referendumus ir Lisabono sutarčiai buvo pritarta didžiaja dauguma ir ta didžioji dauguma buvo taip pat ir jūsų valstybėje. Ačiū poniam Brok. Dabar kalbės vieną minutę, pusantros minutės kolega Rūcek. Ačiū pirmininkė, kolegos. Prieš vadovų tarybos susitikimą aš norėčiau pakalbėti apie Čekijos ratifikavimą Lisabono sutarties. Abu parlamento rūmai aiškiai pasisakė už e, Lisabono sutarties pasirašymą. Ir e, pagal nuomonių apklausą žmonės taip pat norėtų, kad prezidentas nedelsnamas pasirašytų e, Lisabonos sutartį tačiau e, e, ir mūsų piliečiai nori kad būtų e, pasirašyta ir piliečių teisų hartija. Jo pasipriešinimas Lisabono sutarčiai ir pagrindinių teisų ir laisvių e, hartijai e, yra e, tik tai dabar pretekstas. Europos Sąjunga neturėtų pasiduoti jo žaidimo taisyklėms. Ir mes turime e, turėti galimybę prisijungti prie šių susitarimų, įskaitant ir e, teisų e, aspektą. Dabar 60 metų praėjus po antrojo pasaulinio karo mes nenorime įsivelti į naujus nesutarimus. Esu tikras, kad Vokietija pasimokė iš šios tragedijos ir, ir esu tikras, kad ir čekai, ir vokiečiai nori išspręsti šį klausimą taikiai ir toliau statyti Europą bendrai. Ačiū, ponas Rūčiak. Kitas kalbėtojas, e, ponė Fiona Hall. Ačiū, ponė pirmininkė. Švedija ir komisija pabrėžė e, svarbaus susitarimo e, Europinėme lygmenyje, kovojant su finansų krize svarbą. O besivystančios valstybės galėtų tik tai e, kvestionuoti šį klausimą. Klimato kaitos e, problemų švelninimas e, gali kainuoti milžiniškus pinigus - apie vieną milijardą eurų. Ir mes matome, kokios e, nestabilios yra anglės dvideginio e, e, emisijų leidimų kainos. Ir besivystančios valstybės, žinoma, bus laimingos galėdamos finansuoti savo priemonės. Ir čia yra trūkumas tų finansavimo mechanizmų. Mes turime e, surasti papildomų finansų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Melseris. Trys pastabas dėl būsimos vadovų tarybos. Pirmiausia, Airijos referendumo rezultatas yra susijęs su finansų krize. Prieš metus milijardai buvo skiriami bankams, o dabar bankiniai gauna rekordinis atlyginimus. Taigi turime paklausti, ar tikrai, gal, ar tikrai buvo verta skirti tokias lėšas ir ar tai pagrysta. Antra, Lisabono strategijos pagrindu bus kuriamos naujos aukštos pareigybės ir paprastai tai yra tie asmenys, kurie savo šalyse demokratiniu keliu buvo pašalinti iš valdžios, jie nebebuvo išrinkti, o dabar jie tarsi užims tas aukščiausias pareigas. Na ir trečia pastaba. Jeigu valstybės prezidentas Vaclavas Klausas Čekija pasirašys Lisabonos sutartį su sąlyga, kad bus įtraukta papildoma nuoroda dėl Benelus dekretų galiojimų, tai tuomet bus dviejų rušių pagrindinės teisės - vokiečiams, sudetų vokiečiams ir kitiems. Tai yra visiškai neprimtinas dalykas. Ačiū. Dėkoju. Ponas Aris Volski, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau, kad valdovų taryba padarytų pažangos viena iš prioritetinių sričių, tai yra Europos užsienio veiksmų tarnyba. Europos parlamentas nekartina ragina, jog reikia sukurti bendrą europinę diplomatikos politiką ir ši užsienio veiksmų tarnyba labai būtina, jeigu norime, kad ES kalbėtų vienu balsu ir pasiektų svarbių tikslų, kaip, pavyzdžiui, energetinis saugumas. Jeigu bus sukurta ši užsienio veiksmų tarnyba, tai tikimės, kad vadovų taryba atsižvelgs į parlamento poziciją, kuri buvo patvirtinta šią savaitę konstitucinių e, reikalų komitete. Ir ten buvo pasakyta, tam, kad jeigu norime tinkamai sukur, tink, pasiekti, kad ši užsienio veiksmų tarnyba tinkamai veiktų, tai jai reikia tinkamų priemonių. Ir čia reikėtų vadovautis bendrijos metodu ir reikėtų aiškiai traukti šį procesą parlamentą ir komisiją. Ir kompetencijos turėtų būti plataus masto tam, kad galima būtų aptriepti klaus, tokius klausimus kaip plėtra, priekyba ir panašiai. Ir taip pat reikia demokratinio uh, teisėtumo užsienio politikos srityje ir čia reikia įtraukti parlamentą dviem etapais - ex ante konsultacijos su parlamentu kūrenčią tarnybą ir ex ante konsultacijos su parlamentu nustatant politinius tikslus. Na ir po to, kai ši tarnyba bus sukarta, taip pat Europos parlamentas turi turėti įgaliojimą vaidinti savo vaidmenį atliekančios tarnybos priežiūrą. Įgyvendimo etape neturime leisti, mes turime užtikrinti demokratinės nuostatas ir taip pat sudėtis šios tarnybos turėtų būti nustatoma demokratiškai atsižvelgiant į geografinį atstovavimą. Ir labai svarbu, kad būtų atstovavimas visas valstybės narės, kaip tai yra kitos institucijos ir ši tarnyba neturėtų būti išimtimi. Dėkoju poniai Saris Volski. Dabar pusantros mintis ponė Peronč Beres. Madame... Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Praėjus keturiems mėnesiams po parlamento rinkimų vyksta vadovų taryba. Ji vyksta tokiu momentu, kai komisijos sudėtis neaiški ir yra tik tai komisijos pirmininkas. Dabar Europos piliečiams mes turime išaiškinti du svarbus dalykus. Vienas dalykas, ES parodė didelį solidarumą bankams ir daro tą jau metus dabar jau reikia pradėti kalbėti apie mokesčių už finansinės transakcijas klausimą. Tai turėtų būti tarsi kompensacija mūsų piliečiams. Pone Malmström, jūsų šalies prezidentas pasakė, kad jis remtų dabartinį biudžeto projektą metai po praėjus po konjunktūrų programų pradžios nematome nieko naujo. Tačiau užimtumas ir skolos, užimtumo problemos ir skolos padidėjo. O biudžete visai nenumatyta konjunktūros programų finansavimas toks, koks buvo siūlomas anksčiau. Tai yra tie klausimai, kurie, kuriuos turės svarstyti vadovų taryba, finansinių transakcijų mokesčiai ir valstybių vyriausybių priemonės kovoti su krize. Taigi tik juos apsvarstę galime eiti toliau. Ačiū ponė Berės, dabar ponė Hakin. Dėkuoju, pirmininkė, labai malonu matyti buvusią kolegiją ponę Malstrom ir labai malonu, kad e, Airija palaikė e, Lisabono sutartį, tai padarė ir Lenkija ir tikiuosi tai leis tai leis Švedijai lengviau spręsti su Libono sutartį susijusius klausimus. Europos piliečiai yra labiau susirūpinę dėl Europos veiksmų sprendžiant dabartinę ekonominę krizę. Jas netiek domina Lisabono sutartis. Taigi, Išspręskite Lisabonos klausimą. Airija 7 milijonai balsavo už, tačiau prieš tai 25 balsavo prieš. Tai yra demokratiniai faktai. Mes turime kalbėti apie mikro lygio rizikos ribojimo priežiūrą ir tai leistų iš naujo pradėti veikti mažoms įmonėms. Ir ši E, ir šios priemonės dėka galima bus e, teikti 5 milijonus mikrokreditų, to tačiau dar nepakanka. Ir aš manau, kad tai suteikia ES galimybę sureaguoti į piliečių rūpeščius, didinant investicijas į juos. Dėkoju. Dvi minutės ponas Vandekam. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, ponė ministrė. Europos Sąjungai gerai dabar e, džiaugtis Airijos referendumo e, rezultatais. Ir mes padarėme du didelius žingsnius link Lisabono sutarties. Tačiau situacija su Čekijos Respublika mus neramina ir mes lauksime jų teismo sprendimo. Tačiau būkite kantrus, būkite e, išmintingi. Mes per daug griežti, griežtai pasisakome ir tai gali tik tai pakenkti. Dėl Kopenhagos. E, ir manau, kad šios konferencijos e, e, sėkmė yra labai svarbus dalykas mums. Tvarumas yra svarbiausia, labiausiai susijęs su, su technologijomis. E, anglies dvigideginio sugavimas ir saugojimas ir su tuo susijusios technologijos. E, tai yra svarbiausias dalykas, kas padėtų mums išbristi iš ekonominės e, krizės. Tai yra trečias dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti. Mes turime spręsti nedarbo klausimus, nes daugeliu mūsų klientų, mūsų piliečių šios, šie klausimai ir sprendimai atrodo labai tolimi. Mes turime spręsti makro lygio e, rizikos klausimus ir, ir e, priežiūrą. O migracijos e, klausimuose aš labai remiu Švedijos siekius. Taigi visai neseniai girdėjome nusiskundimų, e, kad nei parlamentas, nei komisija, nei taryba nepasiekė čia reikiamų e, e, sprendimų ir sėkmės. Grazie, prezidentė. Jo. Ponas Susta, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad reikia baigti šitas nesibaigiančias diskusijas dėl Lisabonos. Jau šiandien ir vėl visą dieną apie tai kalbėjom. Parlamentas, didžiosios valstybės narės ir 26 apskritai valstybės narės Europos Sąjungoje ratifikavo šią sutartį. Iš, tai išgirskime tą žinią, ir tie įžeidimai, kurie nuskambėjo sutarties atžvilgių ir jos demokratinio teisėtumo atžvilgių, galų gale turi būti sustabdyti. Svarbu ir tai, kad mes turime atgaivinti Europos idėją, ne tik ekonomikoje. Mes negalime, kad, negalime leisti, kad Europa jos idėja būtų nustumta į šoną. Klimatas. Klimatas, aišku, irgi yra vienas iš esminių klausimų ir, kaip minėjo pirmininkautinti šalis ir mūsų parlamento pirmininkas, Europa turi sustiprėti savo vidumi, savo turiniu. Ir mes turim galų galę pradėti įgyvendinti Lisabonos uh, veiksmų planą, Lisabonos tvarkaraštį. Europos Sąjunga turi apsiginkluoti, kad galėtų kovoti su didžiosiomis mūsų problemomis, užimtumu, ekonominėmis krizėmis ir panašiai. Esminiai yra ekonomikos klausimai. Jeigu Europa nori išlikti didžiausią ekonominę galę pasaulyje, tai turi nedelsdama imtis sprendimų. Reikia didžiulės, plataus masto, konjunktūros programų, infrastruktūros programų, paskolų eurais ir panašiai. Tačiau ko mums labiausiai trūksta yra europinė vizija, Europos idėja. Ačiū ponas Susta, o dabar kolega von Balin. Ypač Nu. Labai svarbu įveikti ekonominę e, krizę ir labai svarbu paremti smulkės ir vidutinės įmonės. Ir aš norėčiau išgirsti iš komisijos ir iš tarybos, ar jie yra pasiryžę e, ką nors daryti šiame e, Štoibergo komisijos klausimais. E, Hagoje e, užsienio e, ministrų susitikime nebuvo pasakyta, ne, buvo pasakyta, kad nebus pasirašyta, nebus ratifikuota tai. Tai ką darysime? Ir kaip užsienio reikalų komitete komisaras Reinas pasakė, čia yra galutinis terminas ir mes ką, kokiu veiksmu dabar imsimės. Grazie, onorevole. Ačiū. Ponas Balin. Kitas kalbėtojas, ponas Hekmark, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. Gerbiami ministrė, gerbiama komisarė, malonu Jūs matyti čia. Norėčiau pasakyti du dalykus e, prieš Europos vadovų susirinkimą. Visų pirmiausia, dėl klimato klausimų. Manau, labai svarbu jis į dėrybas ateiti e, ir siekti geriausių sprendimų, kas reikštų, kad visi imtųsi bendrų įsipareigojimų. Dažnai e, girdime diskusijas, kad mes esame Europą ir mes turime sukurti geriausią sprendimą. Tačiau to nepakaks, jeigu Kinija, Indija ir daugelis kitų valstybių neprisijungs prie šių bendrų įsipareigojimų. Ir tai reiškia, kad pragmatizmas ir rezultatų siekimas turi būti pirmiausia. Ir mes turime siekti, kad visos valstybės būtų pasirengusios priimti šiuos įsipareigojimus. Todėl turime siekti, kad e, visa tai būtų grindžiama ne pagalba, o sveikų prieaugių. Ir žinoma, padedant Europai ir kitoms e, valstybėms. Labai svarbu pabrėžti, kad stabilumas finansų rinkose yra svarbiausias dalykas užtikrinant stabilius viešuosius finansus. Tai reiškia, kad išlipant iš didžiulių biudžeto deficitų yra labai svarbu stabilios finansų rinkos negali be stabilių investicijų. Ir tai reiškia, kai kuriame įstatymus dėl finansų e, e, rinkų stabilumo, būtina daugiau priežiūros, daugiau skaidrumo. Kad užtikrintume stabilumą savo ekonomikose ir savo rinkose. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju Gunarui Hökmarkui. Man Lopez Aguilar. Pone Lopez Aguilar, pusantros mintis. Dėkuoju, pone pirmininkė. Dėl referendumo Airijoje ir Teigiamas referendumo rezultatas žadina viltis, jog Lisabonos sutartis įsigalios ir tai reiškia, jog galiausime turėti, turėti institucijas, kurios galės spręsti vidinės problemas, krizę, e, socialinius klausimus, taip pat klimato kaitą, energetiką taip pat sąžininga pasaulinė priekyba. Visi šie klausimai galės bus pre, būti sprendžiami vadovo taryboje. Taip, taip pat bus šansas duoti naujus postumius naujoms, naujoms investicijoms ir norėtųsi iš pono Barosos žinoti, kokie kriterijai bus nustatyti. Kaip socialistų frakcijos nariai man labai svarbu, kad komisijos sudėtis būtų harmoninga, suderinta. Na ir aišku, labai svarbu, kad parengta kad kolegija komisijoje būtų užtikrinta ir lyčių lygybė. Lygiai taip pat svarbu, kad aš kaip lybė komiteto pirmininkas galiu kelti šios klausimus. Na, ir teisingumo ir vidaus reikalų komisaras taip pat čia turi ką pasakyti. Taigi mums reikia tinkamos pusiausviros teisėtvarka neturėtų <clears throat> būti nusversta vidaus reikalų ir atvirkščiai. Mums reikia teisinio aiškumo, reikia spręsti su migracijos susijusius klausimus ir neturėtume visko suplakti vieno krūvą. Tai yra pagrindėsių ir prieglapščių teikimo. Ačiū, ponas Kraulis, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju e, komisijos atstoviai ir pirmininkančio šalies atstoviai. Daugelis mūsų šiandien aptariamų idėjų buvo keliamas jau prieš dešimt metų. Jau tuo metu šio parlamento tarybos ir komisijos nariai kėlė labai panašius pasiūlymus. Ir pastaraisiais metais man išaiškėjo vienas dalykas. Kai ES veikia solidariai, kurdama didelius planus ir didelės ambicijas, pasaulis sujudinamas Ir dabar, manau, atėjo tas laikas, kai vėl reikia kurti didelius planus ir kelti didelės ambicijas. Daug kas kalbėjo apie nedarbo rykštę, kuri e, smogė žmonėms per pastarosius mėnesius. Manau, kad pribrendo laikas imtis rimtų veiksmų, kad išjudintume reglamentavimo e, stagnaciją ir kad verslas pradėtų judėti. E, Galiausiai, kai kalbam apie solidarumą, kalbam ne apie didžiųjų kovą su mažaisiais. Aš bijojau, kad didžiojo dvidešimtuko veiksmai turės neigiamos įtakos mažoms ir vidutinėms e, rinkoms iškylančiams naujame pasaulyje, naujose rinkose. Ir aš manau, kad tarybos posėdėje per švedijos pirmininkavimą dar reikėtų aptarti ir autorinių teisų klausimą. Ačiū. Ačiū, ponė Kraulė. Toliau ponas Tunė Kelam, dvi minutės. President. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ministrė. Lisabono sutartis netrukus įsigalios. Todėl dabar mes išgyvename istorinį laikotarpį, kai pagrindinį dėmesį turime skirti bendrai Europos ateičiai ir geroviai. Bijau, kad e, šiandien ne pati geriausia galimybė e, paskutinę akimirką pradėti prastumti nacionalinius interesus ir tampyti kitų partnerių nervus pasauliniai iššūkiai Europai negali būti išspręsti be veiksmingų bendrų institucijų ir bendros politikos. Deja, šiandien Europai reikia labiau negu bet kada anksčiau toleregiškumo, moralinio įsipareigojimo ir bendrų Europos vertybių puoselėjimo. E, vertybių, kurios sukūrė mūsų sąjungos tėvai steigėjai, stengdamėsi kovoti su nacionaliais interesais ir egoizmu. Tik tokiu būdu ES pažanga galės būti matoma pasaulyje. Tai padarysime ne tik atlikdami mums priklausančius darbus, bet ir rasdami e, lyderius turinčius aiškę viziją ir siekiančius pakeisti ES iš esmės. Todėl mums reikia aiškaus ryšto ir praktinių bendrų ES institucijų sukūrimo ir įgyvendinimo. Mums reikia bendros saugumo ir užsienio politikos su išornė tarnyba. Taip pat mums reikia bendros energetikos politikos. Europos vadovų taryba taip pat patvirtins Baltijos jūros strategiją. Todėl norėčiau dar kartą padėkoti komisijai ir Švedijai pirmininkaujančiai tarybai už tai, kad šis klausimas buvo iškeltas į darbo tvarkę. Šiandien tarybos uždavinys įgyvendinti tą strategiją nešvaistant laiko. Aš tikiuosi, kad Baltijos jūros strategijai bus skirta tiek dėmesio, kiek ji nusipelno ir Švedijo, Ispanijos bei Belgijos pirmininkavimo metu. Remiu ministrės Malmström idėją, kad Baltijos jūros strategija gali būti vertinama kaip pavyzdinis bandomasis projektas kituose makroregionuose ES. Vis tik, nei vienos ES strategijos rimtai nevertinsime, jeigu nebus pakankamų išteklių jos įgyvendinimui. Dabar gyvuojanti biudžeto eilutė reikalauja ne tik pinigų, bet ir patikimumo. Ačiū. Ačiū, ponė Kelam. Edith Estrela pusantros minutės. Dvi trumpos pastabos. Pirmiausia, dėl Lisabono sutarties. Mm, tikimasi, kad kai Lenkijos prezidentas pasirašė šią sutartį, tikimasi, kad Čekijos prezidentas Klausas taip pat dės savo parašą po sutartimi. Taryba neturėtų pasiduoti Čekijos prezidento spaudimui. Lisabonos sutartis yra būtina, kad ES ir jos institucijos veiktų gerai ir būtina tam, kad būtų sustiprinta Europos parlamento kompetencija ir piliečių balsas girdimas. Taryba ir komisija prezidentui Klausui turėtų nustatyti tam tikrą datą, iki kurios jis turėtų pasirašyti šią sutartį. Sunku pagalvoti apie tai, kad vienos valstybės vadovo valia galėtų sužlugdyti visą Lisabono sutartį. Antroji pastaba - Kopenhagos konferencija. Mums reikia globalios sutarties, pagal kurią būtų galima kovoti su klimato kaitos padariniais. Reikia ieškoti tinkamos pagalbos besivystančiams valstybėms, numatyti įsipareigojimus pramoniniams valstybėms. Reikia ambicingų tikslų. Kopenhaga yra didžioji mūsų galimybė, kurią pasinaudoja galima užkirsti kelią katastrofai. Kitas iššūkis yra finansų krizė. Ir turiu pasakyti, kad mes negalime kreipti dėmesio tik į finansų krizę. The... Ačiū, ponia Estrela. Dabar ponas Mičelas, e, dvi minutės. Pone pirmininkė, noriu padėkoti. E, pasikeitus kartoms ES sudarys 6 procentus e, visų pasaulio populacijos. Ir mes negalime keisti tarybos pirmininku kas šešis mėnesius, keičiantis kartai pasaulio e, žmonių skaičius padidės e, dviemis milijardais e, žmonių. 90 procentų visų žmonių gyvena besivystančiose valstybėse ir apie 11 milijonų vaikų kasmet miršta. E, pirmiausia, dėl to, kad negauna tinkamos medicinės priežiūros ar medikamentų. Šiame kontekste yra svarbu e, ne tik, kad Europa veiktų gerai savo viduje, tačiau ji turėtų sugebėti ir spręsti kai kurias problemas besivystančiose valstybėse. Aš noriu pasisakyti už stiprų komisarą atsakingą už pagalbą besivystančiams valstybėms. Reikia numatyti atitinkamą biudžetą ir atskaitomybę atitinkamam komitetui parlamente. Jei išrinksime ministrą atsakingą už užsienio reikalus, tai yra irgi svarbu, bet manau, kad ši tema yra ypatingai svarbi, jai turime skirti ypatingą dėmesį. Aš norėčiau paskatinti idėją, kad šis vystimosi komisaro portfelis būtų skirtas tinkamam asmeniui, nes e, turime daug kaimynų, kurie yra už ES ribų ir jais taip pat turime rūpintis. Ačiū labai, ponia Mičel. Dabar dvi minutės, pona Binova. Vážená pani predsednička rady, vážená pani komisar. Gerbiamas, tar, gerbiamas tarybos pirmininkė, ponia komisijos narė, labai svarbu baigti Lisabono sutarties ratifikavimą. E, procesas sustiprins ES vidinę struktūrą ir jos globalų vaidmenį. Taip pat sustiprins ir ES vaidmenį trečiajame ramstyje. ES bus daugiau demokratiška ir veiksmingesnė. Taip pat bus užtikrintos pagrindinės piliečių laisvės, integralumas ir saugumas ES. Aš visiškai remiu esamų teisinių priemonių naudojimą, ginant piliečių teises. Stokholmo darbo atvarkė, ypatinga vaidmenį skiria saugumui ir bendradarbiavimui teisės saugos srityje, yra numatyti mechanizmai, kurie leidžia e, palengvinti prieigą piliečiams prie teismų ir kitų institucijų. Mūsų strategija turėtų būti ir sustiprinti policijos bendradarbiavimą ir teisės saugos įstaigų e, bendradarbiavimą, kad būtų e, padidintas saugumas Europos Sąjungoje ypač kovojant su ekstremistiniais išpoliais. Mums reikia pasistengti išvengti tos įtampos, kurią kelia neatsakingi politikai. Taip pat turėtume spręsti greičiau tokias problemas kaip um, nelegali migracija, Romų problema, um, mažumų problema. Šias Mm, šios konfliktus ypač aštrina ekstremalios grupės. Tai yra svarbu visiems e, dalyviams. Europai reikia jautresnės ir lankstesnės migracijos politikos, suderintos su darbo rinkos politika. Svarbu skatinti tvarę migraciją prieglopščio politiką e, Taip bus užkirstas kelias nelegaliai migracijai. Dėkoju. Parola, Mario Mauro, per du minutį. Mario Mauro, dvi minutės. Kuore, signor Presidente. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Drasa, drasa ir dar kartą drasa. Tai yra mano rekomendacija, kurią aš norėčiau pateikti tarybai. Ir Todėl, kalbant apie užsienio reikalų komisijos e, nario postą, mes e, taip pat pabrėžiame būtent šią temą. Baroso ir e, kiti komisijos nariai vadovaus ES ateičiai. Sprendimų prieimimas yra ypatingai svarbi procedūra ir į ją turėtume įtraukti ir ES piliečius. Reikia pasiekti, kad ES politika būtų humaniška politika. Reikia visiems matyti bendrąjį tikslą. Reikėtų nepamiršti klimato kaitos, atsižvelgti į tai, kad būtų tinkamai reguliuojamos rinkos, atremti ekonomikos krizės iššūkiai. Tai yra tos temos, kurios e, svarstys ateities Europa. Popiežius prieš keletą dienų minėjo, kad ką ES vadovų taryba turėtų išvelgti, tai yra atsakomybė už visus piliečius visose politikos rytise. Mes turime kalbėti apie bendrą tiesos paiešką, siekdami, kad būtų akcentuojami svarbus dalykai ne tik mums, tačiau ir ateities kartoms. Turime kalbėti apie bendrą pažangą, kuri paremta bendromis vertybėmis ir krikščioniškuoju tikėjimu. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad šis kelias iš tiesų yra vienintelis kelias, kurio galime eiti norėdami atremti iššūkius. Eh, Toliau kalbės. Pone Roitova, dvi minutės. Pone pirmininkė, pagrindinė mano kalbos tema būtų Lisabono sutartis. Čekų konstitucinio teismo sprendimai yra nuseklus ir nemanau, kad Kitą savaitę Čekijos konstitucinis teismas nustatys, kad Lisabonos sutartis prieštarauja Čekijos teisiniai sistemai. E, tačiau vyriausybė gali e, paduoti į teismą e, prezidentą dėl galiojimo viršymo, nes Vasvas Klausas jau yra pralaimėjęs bylas teisme ir auka tapo ne tik tai teisininkas, bet taip pat ir pusę milijono pusę milijardo e, Europos piliečių. E, Nacionaliniai parlamentai negali naudotis raudonomis ar geltonomis e, kortelėmis, mes negalime imtis veiksmingų priemonių, kovodami su terorizmu, epidemijomis, įdėkti naujų e, principų humanitarnės pagalbos srityje ar kai kuriuose kitose srityse. E, iš principo, ant plauko kabo labai svarbi hartija, labai svarbus sutarimas ir ar, tai yra absurdas, nes 325 Lisabono sutarties straipsnis aiškiai teigia, kad hartija netaikoma e, tokiam atvejam ir jinai netveria naujų galimybių e, byloms teisime dėl nusavybės. Taip pat e, teisingumo teismo 40. Reglamentas 44201 irgi paneigė tokią galimybę. Taigi, kas sprendžiama Čekijoje? Vaslas Klausas nori susikurti imidžą asmens, kuris uh, gina čekų nusavybės teisės nuo svetim šalių. Uh, e, aš labai prašyčiau uh, tolerantiškai vertinti šitą demokratijos toką mūsų prezidento asmenį. Uh, taip pat norėčiau kreiptis į tarybą, uh, prašydama palaikyti uh, Čekiją nuo, apginti Čekiją nuo Kanados vienašališkų e, žingsnių vizų srityje. Kągi, ačiū. Toliau e, panas papastankos. Dvi minutės. Pirmininkė, aš norėčiau kalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, ekonominė krizė. Krizė paveikė visas ekonominės sistemas vienodai. Na, galbūt vienos iš jų nukentėjo šiek tiek labiau, kitos mažiau. Uh, Bet ką mes išmokome krizės metu, tai dabar e, stumiamus e, vykdyti daugiau reformų ir e, peržiūrėti Europos ekonominę politiką tam, kad sumažintumėm tokius pavojus, kurie mums tik iškilo. Antra tema pirmininkė, yra klimato kaita. Europos Sąjunga iš tikrųjų teisėtai užima e, savo vietą avangardę šioje kovoje. Ir aš e, visiškai pritariu e, pirmininko, komisijos pirmininko Baroso žodžiams kad artėjant Kopenhagos e, sutikimui alternatyvaus plano, plano B tiesiog nėra klimato kaita visus mus labai rimtai palies. Ir dėl to, kolegos, aš iš tikrųjų palaikyčiau tą idėją dėl pasaulinio klimato banko sukūrimo, kuris teiktų lėšas ir e, į kurį lėšas būtų surinkamas iš teršėjų, o savo raštų lėšos leistų besivystančiam valstybėm tapti e, savočkais modeliais, kaip reikia ekologiškai ūkininkauti, imtis ekologinių akcijų. E, Dar viena svarbi tema yra migracija. Mums reikia parengti bendrą migracijos politiką. Be abejo, yra legali ir nelegali migracija. Ir mes turime parengti deramą diplomatijos paketą santykios su trečiosiams šalimis, ypatingai su Pietričio Azijos valstybėmis, e, skuvirskis pasaulio regionus, iš kur migracija ypatingai intensyvi. E, tą progą. E, man labai patiko, kad pirmkatė Švedija taip pat pabrėžė, e, kaip svarbu yra mums parengti politiką Turkijos atžvilgių, kai kurių kitų kaiminių valstybių atžvilgių, nes tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir mes tai dėbėdėme. Labai ačiū, sako pirmininkas. Toliau paskutinis mano sąrašė yra Peter Lyza. Peteris Lyze, ačiū labai ponė pirmininkė, e, ponė Valštram. Ponas Baroso kalbėjo apie klimatos kaitą įrengimąsi Kopenhagos konferencijai. Aš pritariu tiems, kurie teigia, kad e, taryba turi nusistatyti ambicingus tikslus. Tačiau aš pasisakiau ir už tai, kad tiek teikdami finansinę pagalbą, tiek kalbėdami apie mažinimo tikslus, Mm, neturėtume matyti tik e, tuos pramonės atstovus, kurie 2005 metais yra minėti. 50 procentų mm, siekis kol kas nepasiektas, mums reikia susitelkti, stengiantis pasiekti tikslų. Reikia įtraukti ir oro transportą, ir jūrų transportą. Pittsburgė e Pavyzdžiui, nebuvo remtasi tarybos išvadomis ir jei norime, kad Kopenhagos susitikimas būtų sėkmingas, turime paskubėti. Noriu paprašyti komisijos atsižvelgti į mano prašymą. Kitas dalykas. Taryboje bus diskutuojama ir apie komisijos sudėtį. Noriu pasakyti, kad kalbant apie apie medikamentų medikamentų teisė turi, neturėtų įeiti į pramonės komisaro portfelio sritį. Ši sritis priklauso sveikatos politikai, kaip pavyzdžiui JAV. Todėl aš norėčiau paprašyti persvarstyti portfelius Gal galėtumėte perduoti mano prašymą ir komisijos pirmininkui. Ačiū. E e, e Dabar spontaniški pasisakymai. Perum. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Landsbergį vieną minutę. Pirmininkė, sepirmininkė. E, Kaip tik tai čia, e, kreipdamas į pana Faradžą, e, pirmininkas Baros pasakė, kad mums reikia e, tikro europiečio, kuris pirmininkautų pasadovų tarybai. Taigi, kyla klausimas, ar mums reikia kokio nors atstovo, kuris yra taip pat ir, sakim, ištikimas lojalus Gazpromininkas, toks kaip ponas Šrioderis ar kai kurie kiti Europos politikai. Arba ar galima suderinti šias dvi pasaulyje žiūras? Tai yra, kas nors e, gali būti puikus europietis, tuo pačiu būti puikus Gazpromininkas, e, patepamas kyšiais ir panašiai. E, Taip pat, ar kas jeigu ES nuslys link e, gaz ES, kitaip sakant, e, pridedant žodį Gazprom prieš ES. Taigi, ką Jūs manote apie šitos Gazpromininkus, kurie siūlomi e, pirmininkavimo kaip kandidatai? Labai ačiū, kolegos. Labai prašau, apsiribokite vieną minutę nes yra daugiau norėčiau pasakyti, aš norėčiau visiems suteikti žodį, tačiau iš tikrųjų bus nelengva, jeigu jūs viršysite kalbėjimo laiką. Dabar e, ponė e, Keringam, vieną minutę. Pone Geliga pasitaisė pirmininkas. Benissimo. Mister... Atrodo, šios kolegės nėra. Tada ponas Petrovski. Prego. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, traktat lizboński. Ačiū. Pirmininkė, ponai ir ponės, Lisabono sutartis dar nėra ratifikuota ir tai tebėra tik tai politinis projektas. Kągi tai reiškia? ES mes kol kas dar turime priminėti sprendimus vienbalsiai. Ir visi gali vetuoti. Taigi, prezidentas Klausas elgėsi nepažįstamas jokių taisyklių. Jeigu norite vykdyti jam spaudimą, tai jūs praktiškai patys pažydinėte taisyklės, nes E, e, tokiu būdu pažeidžiamos teisės daugelio Europos piliečių, kurie vis dar priešinasi šio dokumento patvirtinimui. E, netrukus vyks Europos vadovų taryba ir aš manau, kad Europos lyderiai turėtų labai rimtai pagalvoti apie tai, ar iš tikrųjų verta ignoruoti ES piliečių nuomonės. Labai ačiū. Pane Čikau. Labai ačiū pirmininkė, e, ponė ministrė, ponė komisarė. Europos vadovų taryba turėtų priimti strategiją dėl Baltijos jūros. Ir iš savo pusės e, aš matau tai kaip puikų modelį e, tolesniam Europos strategijam, taip pat ir Dunojaus upės regione. Dunojaus regionas apima dešimt valstybių narių ir ten gyvena apie 200 milijonų Europos piliečių. 75 procentai arba 75 milijonai veikiau gyvena tiesiogiai, betarpiškai prie Dunaus upės, todėl iš tikrųjų labai svarbu būtų ateičiai parengti Dunaus upės baseino strategiją. E, turėtų būti parengta veiksmų programa, kuri e, būtų vykdoma keletą metų. O kai dėl Europos vadovų tarybos, tai aš manau, kad absoliučiai būtina, jog europiniu mastu būtų patvirtintos finansinės priemonės, instrumentai, kurie bus e, būtini norint sukurti ekologiškai veiksmingas ekonomikas. Ačiū, panas Audy. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiama Europos tarybos vadovė. Gerbiama ministrė, jūs manęs neklausot. Aš norėčiau paklausti dėl Lisabono sutarties taikymo ir pažado, kuris buvo e, Niderlandų žmonėms e, duotas, e, kad bus vienas komisaras vienai valstybei. Ir dabar, jeigu e, bus primta sutartis, ar bus įmamasi priemonių užtikrinti, kad taip bus, kad vienas komisaras atstovaus vieną šalį. Kokių teisinių priemonių teikiamasi, ar, ar jos bus e, taikomos. Sklando gandai, kad Lisabono sutartis bus pakeista įstojus Kroatijai. Galbūt jūs galėtumėt mums suteikti naujausią informaciją. Be to, norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate padidinti parlamentarų skaičių 18. Kaip žinia, kai Lisabono sudartis įsigalios, 18 papildomų parlamentarų turės atsirasti. Ačiū, ponė Figareido toliau. Išpro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Busimoji vadovų taryba daugiausia dėmesio turi skirti neoliberalų politikos pakeitimui, o liberalų politika dabar yra ekonominės ir socialinės krizės Europoje kaltininkė. Mes be bejonės turime spręsti skurdo problemas. 18, 80 milijonų ES piliečių gyvena skurde. Dar 13 milijonų yra tokie skurdus, kad net negali išbristi iš to skurdo rato kartu su savo šeimomis. Turime elgtis ryštingai, bandydami atsakyti į nedarbo problemą, o nedarbo lygis panašu, kad auks. Ir uh, 30 milijonų kitais prie, metais žmonių dar liks be darbo, jeigu nebus įmamas reikiamų priemonių. Todėl tarybai didysis iššūkis dabar yra nutraukti neobrarų politikos įgyvendimą per Lisabono strategiją ir stabilumo paktą ir Tik tada mes galėsime sukurti pažangę socialinės raidos politiką, kurioje būtų propaguojamos aukštos kokybės socialinės paslaugos, mažos ir vidutinės įmonės, būtų kuriama daugiau darbo vietų su realiomis darbo teisėmis, ypač moteriams ir jaunimui. Paro. Ačiū, ponia Figureiro. Kitas kalbėtojas, ponas Ory. Pone Ory. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kurie galvoja, kad jau dabar svarstoma apie tai, kaip būtų galima prezidentą Klausę paskatinti pasirašyti Lisabono sutartį. Aš nenorėčiau, kad mes ir toliau ieškotume tokių skatinimo būdų tokiu būdu sukurtume pavojingą precedentą, nes kiekvienas vadovas tokiu būdu turėtų tokį jausmą, kad e, galima kištis į valstybės reikalus. Ir Slovakija taip pat pabrėžė, kad e, prezidentas Klausas turėtų apsispręsti savarankiškai. Kitas dalykas - Airijos pavyzdys. Airija reikalavo kai kurių dalykų, kurių nebuvo pirmojoje e, redakcijoje. Vengrijos pavyzdys. Daugelis e, vengrų neteks savo teisų įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Tai yra negerai. Ačiū labai, ponia Aštelatį. Dati. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš noriu pasisakyti toje pačioje dvasioje kaip vakar, kai kalbėjome apie pasirinkimą Kopenhagos vadovų sutikimui. Ir po to buvo kalbama apie vakar pasibaigusi ECOFIN susitikimą, kuris nepasiekė labai gerų rezultatų. Aš iš savo valstybės perspektyvos turėčiau pasakyti, kad besivystančios šalis turi prisidėti prie kovos su klimato kaita. Kopenhagoje tai turėsime padaryti dirbdami visi vienodomis sąlygomis Mes turime e, vertinti situaciją iš to paties atspirties taško, tik tada galėsime pasiekti konkrečių rezultatų. Dabar galvojame apie pagalbą besisančiam šalims. Šios problemos turi būti sureguliuotos prieš Kopenhagą. Visos 27 ES valstybės narės turi susitarti, kaip sąjunga padės besivysančiam šalims labai sudėtingomis klimato kaitos sąlygomis. Ekofin taryboje nebuvo susitarta dėl šios problemos sprendimo būdų. Tačiau, kaip ten bebūtų, ši problema yra esminė. Europos komisija jau pateikė savo pasiūlymus ir dabar ji norėtų, kad mes atliktume lyderių vaidmenį. Aš norėčiau sutelkti mūsų visų jėgas, kad pasiektume globalų solidarumą šiai didžiuliai klimato kaitos problemai išspręsti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Görens. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas tarybos atstoviai. Jūs žinote, kad klausimai teikiami dėl tarybos e, pirmininko vietos dažniausiai būna susiję su tuo, ar jis ar ji galės e, daryti spaudimą, kad bendrijos metodas būtų taikomas plačiau. Jūsų nuomonė, ar galima tokią sinekvanon sąlygą kelti ES tarybos pirmininko pareigybei. Matome, kad tai yra tarsi tam tikra tarp vyriausybinės konferencijos jos nutekėjusi informacija. Manau, kad laikas nutraukti tai daryti ir reikėtų, manau, spausti e, tokią Europos integraciją, apie kokią kalbėjo Žan Monė ir Robertas Šumanas. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį Andželikai Vertman. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, mes visada kalbame kabutėse apie e, ekonomikos ir finansų krizę. Kodėl mes nekalbame apie struktūrinę organizacinę krizę? Nes krizė prasidėjo nuo bankų, investicinių bankų, tai yra vienoje pramonės rytyje. O dabar susidurėme su tokia situacija, kai e, pasiekmes e, jaučia visas pasaulis. Ola, ora, l'onorevole Romana Jordan Siles, Sizeli. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Sicili. Artėjanti Kopenhagos konferencija jau labai nebetoli, bet dėje mes e, po praeitos konferencijos žengėme tik nedidelį žingsnelį. Jis turėtų būti kur kas didesnis. Problemų iškyla ne tik dėl finansavimo, iškyla problemų ir dėl pavienių valstybių narių įsipareigojimų. Besivystančios išsivyšusios šalis turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir turime duoti labai aišku ženklą Junktinėms Amerikos valstijoms. Mes žinome, kad iki rugsėjo mėnesio JAF nepriims reikalingų teisės aktų. Manau, kad mes turėtume kalbėti aiškiai ir išdėstyti savo lūkesčius. Būtent turėtume reikalauti, kad prezidentas Obama įgyvendintų vieną savo pažadų. Tai yra, Junktinės Amerikos valstijos turi suvaidinti aktyvų vaidmenį kovoje su klimato kaita. Be to, esame įsitikinę, kad reikėtų aiškiai išreikšti savo lūkesčius, kad prezidentas Obama pats turi dalyvauti konferencijoje ir prisidėti prie jo sėkmingo rezultato. Ačiū, ponas Količiak. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiama ministrė, gerbiama komisijos narė, kolegos. Be abejo, nes Europos vadovų taryba yra viena svarbiausių institucijų, todėl ji turi spręsti svarbiausius klausimus. Pirmiausia, susijusius su deramų darbo vietų ir gyvenimo sąlygų užtikrinimu mūsų piliečiams. Mane stebina daugybė absurdiškų pareiškimų, kurie rodo, kad šie klausimai absoliučiai nesuprantami. Ir girdime daugybę įvairiausių kerštingų reikalavimų ir neprotingų minčių. Europos vadovų taryba turėtų pasipriešinti tokiems pareiškimams ir duoti aišku ženklą, kad jos pagrindinis dėmesys turi būti skirtas ūkininkų padėčiai ir ekonominės padėties pagerinimui. Mes tikimės, kad Europos vadovų taryba uh, ko gero, vėl tik tais pablogins socialinę padėtį ir padidins išmokas bankininkams, o apie Europos ekonominę ateitį pakankamai nekalbės. Norėčiau kreiptis į tuos, kurie e, sako, kad Lisabono sutartis neturėtų būti įgyvendinta. Pirmiausia, sutvarkykim savo kiemą, tada galėsim kitiems aiškinti. Ačiū, Diet Lamira. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie iššūkius, kuriuos turėsime įveikti laisvės, teisingumo ir saugumo srityje. Mums reikia tikros prieglopščio ir imigracijos politikos, mums reikia gerų jūros ir sausumos sienų ir jų apsaugos, reikia sukurti gerą imigracijos ir imigrantų gražinimo politiką. Turime sukurti tokį Europol, kuris būtų veiksmingas, mes turime pažen padaryti pažangos e, būdžiamosios ir civilinės teisės rytyje, Reikia pasirašyti geresnius susitarimus e, dėl domenų perdavimo su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, turime prisiminti SWIFT atvejį, turime geriau kovoti su domenų klastojimu ir ginti pagrindinių teisų hartiją. Ačiū. Dėkoju, kad kalbėjo taip greitai ir dėl to tiek mažai e, laiko jums reikėjo. Ponas Goebbels. Dėkoju, pirmininkė. Mano klausimas labai paprastas. Yra iškeltas, paskirtas naujosios komisijos pirmininkas, bet kadagi bus paskirta pati komisija. Nes labai sunku gyventi su tokia komisija, kurios pusė narių pakuojasi lagaminus. Europai reikia stimulo, todėl reikia kuo greičiau suformuoti naują komisiją. Toliau Lepaš Korin. Non c'è? Non c'è l'onorevole Korin. Ponios Korin Lepaž nėra. Kelly. Ponas Kelly. Uh, Dėkui. Manau, kad viena pamokų, kurią e, pasimokėme per neseniai vykusį referendumą Arijoje, buvo ta, kad gera viešų ryšių kompanija gali daug ką pakeisti. 2009 m. birželio mėnesį Arijos žmonės balsavo prieš e, sutartį. 2008 metais, atsiprašau, ne 2009. Ir dabar du trečdaliai piliečių balsavo už. Šiandien ES įtaka yra e, stipri ir E, iš esmės niekas nepasikeitė lyginant su to, kas buvo anksčiau, tačiau informacija buvo perdoma kur kas aiškiau ir geriau. Galbant apie Lisabono sutartį, labai svarbu e, apibrėžti, kaip bus paskirstyti įgaliojimai. Tačiau komisija turėtų pradėti gerą viešųjų ryšių kampaniją, kad žmonės būtų deramai informuoti. Norėčiau paklausti, kokiu planu komisija turi šiuo požiūriu, kad ateityje e, referendumai vyktų kur kas sklandžiau negu būdavo anksčiau. Tu Ačiū ponė Keli. Paskutinis uh, catch the uh, spontaniškų pasisakymų kalbėtojas yra ponas Liunen. Signor Luna. Presente. Jo nėra. Eh, eh. Aš esu Luhan. Ne Luman ceea ce privete promovarea procesului de ratificare Ehm, pentru ca uniunea europeană să poată funcționa eficient avem nevoie de tratatul de la lisabona ca acesta Labai ačiū. Taip, mes kalbame apie Lisabono sutarties pasirašymą. Ta sutartis reikalinga, kad mes galėtume deramai dirbti, todėl ji turi įsigaliuoti kuo greičiau. Čekija - vienintelė valstybė, kuri dar sutarties nepasirašė. Ir kaip jau EPP atstovai sakė, reikia pradėti uh, paskelbti kreipimąsi, kad Vaslavas Klausas pasirašytų sutartį prie Europos vadovų susitikimą spalio pabaigoje. Jeigu ne, mūsų tarp institucinis bendradarbiavimas stagnuos ir mes negalėsime sutelkti dėmesio į tikruosius sunkumus, kurį, su kuriais mūsų piliečiai susiduria kasdien. Turiu galvą ekonominę, finansų krizę, socialinę krizę, nedarbą. Negalėsime uh, E, sukurti ES kaip tvirtos tarptautinės arenos veikėjos reputacijos. Kalbant apie šią sutartį esame girdėję daugybę minčių ir to kartoti nebereikia. Šiandien labai svarbu pabrėžti, kad per kitą ES vadovų tarybą ratifikacijos procesas visose valstybėse narise jau turėtų būti baigtas ir tada grėsime eiti prie kito etapo. Ačiū. O dabar Atsiprašau, kad neteisingai ištariau jūsų pavardę ir suteiksiu žodį Cecilijai Malmström, kuri kalbės tarybos vardu ir atsakys į jūsų klausimus po to, ponė komisijos atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiami parlamentarai už klausimus ir komentarus. Labai daug buvo kalbama apie piliečių Europą, apie liaudės Europą ir tai mes galime interpretuoti e, pagal savo politinės e, pakraipas. Bet tada mūsų piliečiai klausia, ko Europoje norime. Piliečiai sako, mes visos Europos valstybės turime tvirtai bendradarbiauti, e, remdamiesi bendromis vertybėmis ir spręsdami bendras problemas. Ekonominė krizė, bedarb, nedarbas, klimato problemos, tarptautinis nusikalstamumas, migracijos problemos ir taip toliau. Ir būtent apie tai čia e, mes turim kalbėti ir dirbti. Daugelis šiandien paminėtų klausimų e, bus aptarti Europos vadovų taryboje po dešimties dienų. Žinoma, negalime tikėtis, kad viskas bus išspręsta, bet tikimės, kad žengsime svarbų žingsnį į priekį ir tokiu būdu sukursime piliečių Europą. Mes priimsime sprendimus e, demokratiškai, atvirai ir skaidriai mes e, apie Lisabono sutartį e, laikome skirtingų nuomonių. E, Švedija pirmininkaudama tarybai ir pati taryba bei dauguma Europos parlamento narių supranta, kad Lisabono sutartis priartins Europą prie piliečių. Mes priimame sprendimus veiksmingiau ir demokratiškiau. Tokiu būdu sustiprės ES gale ir svoris tarptautinėse santykiuose. Todėl labai svarbu, kad Lisabono sutartis įsigaliotų ir mes darysime viską, ką galime, kad tai atsitiktų kuo greičiau. Kol kas nėra parengto sprendimo e, Čekijos prezidento atveju. Girdime visokiausių spėjimų e, labai intensyviai palaikome ryšį su savo kolegomis Prahoje ir tikimės, kad labai greitai galėsime gauti konkrečių pasiūlymų, kaip tą problemą galima išspręsti. Mes tikimės, kad Čekijos konstitucinis teismas e, prieš mums einant tolin priims sprendimą, kurio mes labai laukiame. Tada galėsime toliau renktis bendram sprendimų prieimimui su parlamentu, galėsime kalbėti apie Europos išorės tarnybą ir panašius klausimus, apie kuriuos šiandien kalbėjote. Lisabono sutartė yra daugybė kitų aspektų. Tai reikalauja glaudaus bendradarbiavimo su jūsų pirmininku Buzeku ir kitais piliečiais. Tokiu būdu taryba, komisija ir parlamentas galės dirbti vadovaudomiesi naujomis taisyklėmis. Buvo pateikta nemažai klausimų dėl Afganistano ir aš tikiuosi, kad galėsime tęsti diskusiją iš ES perspektyvos dėl Afganistano. Kalbėsime ir apie ES kariuomenės dislokavimą ten, ir apie platesnę paramą pilietiniai visuomeniai, demokratijos kūrimui, valstybės atstatymui. Vyksta labai aktyvios diskusijos apie tai, kaip mes galėtume paremti rinkimus, kurie įvyks lapkričio 7 dieną, labai greitai. ES rinkimų stebėtojai bus ten nusiusti ir mes darysime viską, ką galime ES tolimos perspektyvos tikslas yra sukurti bendrą prieglopščių ir migracijos politiką. To mes nespėsime padaryti iki šių metų, e, tam reikia, kad Lisabonos sutartis įsigaliotų, bet mes pabrėžėme, kad tai yra labai svarbu. O kol kas mes rengiame Stoholmo programą, kurioje be kita ko yra kalbama apie migracijos problemas. Tai yra kompleksinė programa. Ten kalbama apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kalbama apie migrantų migr e, nuolatinį judėjimą, kalbama apie legales ir nelegales e, imigrantų įvažiavimo priemonės. Mes kalbame apie legalų žmonių įvažiavimą į Europą. Visam tam reikia solidarumo, kad e, sukurtume pabėgėlių prieimimo sistemą, kad mes galėtume priimti tolesnius sprendimus ir tikimės, kad gruodžio mėnesį tai bus padaryta. Ankaros protokolo klausimas buvo pateiktas. Jis yra labai svarbus. Svarbu, kad turko, turkų kolegos ratifikuotų Ankaros protokolą ir jį priimtų. Apie tai nebus kalbama vadovų susitikime, bet vėliau rudenį e, bus priimti reikalingi sprendimai ir aš tikrai žinau, kad gruodžio mėnesį tas klausimas vėl bus iškeltas. Dėl komisijos narių skaičiaus Europos vadovų taryba nusprendė, kad kiekviena valstybė turi turėti po komisijos narį. Tačiau pagal dabartinę sutartį 2014 metais ta padėtis pasikeis. Kai tik sutartis įsigalios, mes pasirūpinsime, kad būtų padaryti visi reikalingi juridiniai pakeitimai, kad užtikrintume, jog kiekviena valstybė narė turi po komisijos narį ir tada, manau, pradėsime diskusiją su vyriamis teisės institucijomis, kad išsiaiškintume, ar reikia tolesnių sutarties pakeitimų, ar užtenka Europos tarybos vieningo sprendimo dėl to. Ta pati galime pasakyti dėl 18 papildomų Europos parlamento narių. Kai tik Europos e, Lisabono sutartis įsigalios, mes padarysime visus reikalingus pakoregavimus. Ir e, jau yra atlikti reikalingi ir parengėmėjai darbai, kad labai greitai atitinkamos šalis galėtų atsiųsti savo narius. Mes tikimės, kad nacionalinės sistemos nebus per daug sudėtingos ir komplikuotos ir tikimės, kad. E, E, reikalingas pasirengimas bus padarytas labai greitai. Aš džiaugiuosi, e, kad kai kurie parlamentarai išreiškė mintį, jog pirmiausia reikėtų atsiųsti parlamentarus stebėtojus, kol tik vėliau jie pradėtų dirbti kaip visą teisį nariai. Ir mes tikimės, kad Ispanijos pirmininkavimo metu tą pavyks padaryti. Baigdama norėčiau padėkoti ne tik už šią diskusiją, bet ir už labai tvirtą paramą kurią Europos parlamentas demonstruoja pirmininkaujančiai Švedijai klimato klausimais. Noriu pasakyti, kad Europos e, vadovų taryba stengsis priimti sprendimus dėl Europos e, finansavimo ir dėl Europos galimybių prisidėti prie pagalbos besivystančiam šalims. Tai bus labai tvirtas ženklas tarptautinėms dėryboms, kad tos tarptautinės dėrybos e, vyktų kuo sklandžiau ir sėkmingiau ir e, būtų deramai pasirinkta Kopenhagos vadovų susitikimui. Supraskime, kad šis klausimas yra svarbiausias mūsų kartai, todėl mes turime imtis konkrečių žingsnių, kad kovotume su pasaulinės, klimato, pasaulinės temperatūros kilimu ir kitomis problemomis. Dar kartą dėkoju Jums už Europos parlamento paramą ir aktyvumą. Labai ačiū, pirmininkė. Grazie, signora Malmström. Ačiū labai, ponia Malmstram. Dabar komisijos pirmininko pavaduotojai, poniai Valstram žodis. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už labai gyvus ir įdomius debatus. Aišku, tai, kad e, šiuose debatuose atsispindėjo spaudimas, kurį jaučiame, siekdami, kad kuo greičiau būtų ratifikuota Lisabonos sutartis. Mes visi žinome, kad politinis patvirtinimo procesas jau baigėsi visose valstybėse narėse ir Kiekviena valstybė narė dabar turėtų baigti ratifikavimo procedūras. Aišku, mes turime gerbti valstybių narių vidaus procedūras, tačiau aišku tai, kad ne viena valstybė neveikia vakume. Ir aišku ir tai, kad e, delsiant priimti sprendimą, tai bus daromas tam tikras poveikis ir sutarčiai. Ir tai, kad čekai nepasirašo, Noriu priminti Jums apie lojalų bendradarbiavimą, kuris yra vienas svarbiausių ES principų. Svarbu, kad valstybės narės galėtų pasitikėti viena kita, galėtų pasitikėti prisimtais įsipareigojimais. Noriu priminti, kad daugelis parlamento narių skyrė du dalykus - tai realybę, ekonominę krizę, nedarbą ir Lisabono sutarties tekstą. Tačiau Lisabonos sutarties tekstų ir siekiama išspręsti konteksto problemas mes turėtume geriau apsiginkluoti ir vėliau turėtume geriau sugebėti spręsti energetinio saugumo, nelegalios migracijos ir kitas problemas. Žinome mes, tikimės, kad tie nesibaigiantys debatai dėl institucinių problemų bus kažkada baigti ir mes galėsime naudotis veiksmingomis priemonėmis. Komisija dabar rengiasi mm, šios sutarties įgyvendinimui. Aš žinau, kad jūsų dar laukia debatai dėl Europos išorės veiksmų tarnybos, todėl nepradėsiu diskusijų šią temą. Tačiau leiskite pastebėti, kad mes susidurėme su dideliu iššūkiu. Šis iššūkis e, reiškia, bandyti suderinti įvairius už išorės veiksmus atsakingus žaidėjus. Mums reikia sugebėti pasiekti diplomatinę sinergiją, reikia ir kūrybingo mąstymo. Tuo pačiu turime akcentuoti ir tarp institucinę pusiausvyrą, norėdami, kad ši tarnyba būtų visiškai atskaitinga parlamentui. Aš tikiu, kad Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimas e, turėtų būti sėkmingas, jei taryba, komisija ir parlamentas e, tampriai bendradarbiaus. Turime atkreipti dėmesį, kad komisijos pavaduotojas e, turėtų pateikti pasiūlymą, sudernęs jį su komisija. Europos piliečių iniciatyva iniciatyva turėtų prasidėti komisijai paskelbus žalėją knygą lapkričio mėnesį. Mes norime sutelkti visas suinteresuotasias pusės, kad galėtume parengti tinkamą pasiūlymą, kol įsigalios Lisabono sutartis. Dėl ekonominės ir finansinės krizės pasiekmių e, savame suprantama, jos liks komisijos darbo tvarkės svarbiausiamis temomis. Aš sutinku dabar neturėtume vien diskutuoti, jau veda vaisius kai kurios anksčiau prisimtos priemonės, tačiau kol kas mes visiško ekonomikos atsigavimo negalime konstatuoti. Turime ir toliau stengtis reguliuoti darbo rinką. Komisija pritarė daugeliu išsakytų minčių, pritarė parlamento parengtam biudžeto projektui. Taip pat mes e, matome, kad jūs pritarėte mums e, balsuodami už mūsų pasiūlymus. Tačiau turiu pasakyti, kad tai, kas padaryta, to dar neužtenka. Nedarbo padėtis rodo, kad visi turime imtis e, griežtesnių žingsnių tiek europinių, tiek nacionalinių lygmenių. Nedarbas yra labai svarbi tema ir mes tikimės, kad gal, galime pasitikėti parlamentu, ieškodami bendrų sprendimų šioje srityje. Galėtume daryti spaudimą tarybai, daryti spaudimą nacionaliniu lygmeniu dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Kitas klausimas tai administracinės naštos pasidalymas. E, ketvirtadienį komisija patvirtins komunikatą dėl administracinės naštos mažinimo ir šiame komunikate bus e, nustatyta tai, kas jau buvo padaryta, bus kalbama apie tai, ką dar reikia padaryti, bus pateikta ataskaita apie Štoiberio darbo grupės veiklą. Ši ataskaita rodo, kad situacija keičiasi į gerą pusę ir administracinės naštos e, mažinimas buvo sėkmingas. Deja, taryba dėlse ir mes vėlgi tikimės, kad Europos parlamentas padės mums padaryti spaudimą ir valstybėms narėms, kad pasistumėtume į priekį šioje srityje. Leiskite tarti keletą žodžių ir apie finansinių rinkų priežiūrą. Ši tema pastaraisiais mėnesiais yra įtraukta į mūsų darbo atverkę. Reikia numatyti darbų grafiko ES lygmenių, turiu pasakyti, kad taryboje pritariama komisijos pasiūlymui, pritariama makrodimensiniai finansinių institucijų priežiūrai, kalbant apie priežiūros institucijas makro lygmenyje turėtų vykti kontrolės veiksmai. Komisija kaip galima greičiau pateiks e, tinkamą ir ambicingą sprendimą. Ir pagaliau norėčiau tarti keletą žodžių apie Švedijos e, darbo atverkę, tai klimato kaita. Keletas dienų beliko iki šios konferencijos. Aš manau, kad daug kas iš jūsų kalbėjo e, svarbiamis temomis. Mes turime kalbėti apie klimato teisingumą, turime kalbėti apie tinkamą pusiausvyrą tarp besivystančių ir pramoninių valstybių. Mes pasiūlysime tinkamą mm, pasiūlymą, kuriuo siekiama uh, teikti tinkamą pagalbą švelninant klimato kaitos pasiekmes. Mes pateikėme pasiūlymą dėl e, klimato kaitos padarinių švelninimo programos finansavimo. Sutinku, kad e, mūsų pateiktas projektas nėra visiškai geras, tačiau mes laukiame ir kitų pasiūlymų. O mūsų pasiūlymas yra diskusijų Kopenhagoje pagrindas. Savame suprantame, mes ir toliau stengsime dirbti aktyviai Neatsisakysime ambicingų tikslų, o skatinsime visus mūsų partnerius įsitraukti į šias diskusijas, stengsime skatinti ir JAV dalyvauti diskusijose, kad būtų galima bendrai ieškoti problemų sprendimų būdų. Noriu Jūs patikinti, mes visiškai nesiekiame atsisakyti savo ambicingų tikslų, norime veikti aktyviai, kad pasiektume tinkamus rezultatus Kopenhagoje. Dėkoju. Grazie, prezidente Val. Ačiū, ponia komisarė. Kągi, tuo baigėsi mūsų diskusija ir balsavimo sesija prasidės lygiai 12 val. vidurdienį, taigi neišsibėgiokite iš salės, kadangi Visapirmininkas Bilakvadras po kelių minučių turi prie mūsų prisijungti ir tada iškart pradėsime balsavimą.